Good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Pradėkime popietinę sesiją. Dabar turėtumėm pasikeisti nuomonėmis su Matijas Rute, kuris yra komisijos vidaus reikalų generalinis direktorius. Šiandien aptarsime uh, keletą dalykų. Visų pirma, bendra vizų politika, reglamentas 53901, ten kalbama apie e, tų šalių piliečius, kuriems taikomos išimtis, kuriems e, galioja bevizis režimas. Turiu pasakyti, kad pastarosiomis savaitėmis komisija patvirtino ne vieną svarbę ataskaitą šią srityje. Ponas Matijas Ruitė e, apie tai plačiau pasisakys. Aš norėčiau iš karto ir suteikti e, žodį mūsų svečiais, pasis... kalbės maždaug 15 minučių, o paskui surenksime diskusiją. E, Panas Rūtė, prašom žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, laba diena, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Aš supratau, kad e, jums norėtųsi, jog aš pakomentuočiau keletą e, aspektų susijusių su e, vizų politikos išorniais aspektais. Taip pat pakomentuosiu ir tas ataskaitas, kurias neseniai patvirtino Europos komisija. Ypač paminėsiu abipusiškumo mechanizmą, kuris, ko gero, itin rūpi Europos parlamentui ir ypač šiam komitetui. Taip pat pakalbėsiu apie vykstančias dėrybas ir diskusijas. Taigi šiandien visų pirma e, tarsiu keletą žodžių apie abipusiškumo mechanizmą, paskui pakalbėsiu apie bevizį režimą 17 šalių plus 10, paminėsiu ataskaitas apie Peru ir Kolumbiją su Kolumbija šiuo metu vyksta dėrybos. Taip pat jums suteiksiu naujausios informa informacijos apie vizų režimų supaprastinimą Marokui, Tunisui ir Baltarusijai. Na ir galiausiai tarsiu keletą žodžių apie tai, kaip vyksta dėrybos dėl vizų liberalizavimo su mūsų kaiminėmis Turkija, e, e, e, Rusija, Vakarų Balkanų šalimis, Ukraina. Tai taip galėčiau pristatyti savo pasisakymo temas. Kalbant apie vizų politiką, norėčiau dar pasakyti štai, ką vizų politika yra labai svarbi, norint užtikrinti, kad kad Europos e, Sąjungoje vyktų laisvas judėjimas – kad kiti asmenys galėtų pas mus atvykti ir kad e, taip pat būtų elgiamasi e, ir su ES piliečiais, kai jie vyksta į užsienį. Tai, darys, tai daro teigiamą poveikį ekonomikai. Per ateinančius metus vis daugiau dėmesio teks skirti vizų politikai. Ir tikrai norėčiau su jumis padiskutuoti apie pateiktus pasiūlymus dėl vizų kodekso peržiūros. Dabar e, galvojama apie naują e, e, vizos tipą Schengeno erdvėje. Vadinamoji touring arba kelionių viza. Taigi visų pirma abipusiškumas. Komisija pritarė tam, kad būtų peržiūrėtas abipusiškumo mechanizmas, jį paverčiant veiksmingesniu. Taip pat e, šis mechanizmas turėtų būti solidaresnis, valstybės narės jo turėtų vadovautis įgyvendindamos visų politiką. Tai visiškai atitinka ir šio komiteto pageidavimus. Kokia bus galtinė šio mechanizmo forma? Kaip žinia, mums atrodė, kad e, dabartinė apibusiškumo mechanizmo forma ne visiškai atitiko teisės aktus, dėl to mes kreipėmės į Europos teisingumo teismą. Kol kas teisingumo teismas dar sprendimo nepriemė. Kai jis bus primtas, tai mes jį turėsime e, teisingai e, įgyvendinti. Na, o dabar dėl to naujo abipusiškumo mechanizmo. Jis įsigaliojo šių metų sausio mėnesį. Ir penkios valstybės narės, tai yra Bulgarija, Kroatija, Kipras, Lenkija ir Rumunija, pranešė, kad buvo e, nemalonumų su Australija, Brunėjumi, Kanada, Japonija, ir JAV, neva šios šalis nesilaikė bipusiškumo principo. Na ir čia e, mes turėjome pasirinkti, jūs mums pasiūlėte dvi alternatyvas. Viena iš tų alternatyvų yra sustabdyti e, vizų režimo atsisakymą ir e, kita alternatyva buvo pateikti ataskaitą, parengti ataskaitą apie šią situaciją, bet tos ataskaitos nepakaktų. Nes galų gale patys nukentėtumėm, patektumėm po giljotina, nes mums irgi tektų sustabdyti e, šio bevizo režimo taikymą trečiųjų šalių piliečiams. Taigi dėl to Mes pagalvojame, kad reikia vadovautis į rezultatus orientuotų požiūrių bendraujant su trečiosiomis šalimis. Reikėtų nuolat renkti trišalių susitikimus, kur dalyvautų susijusios šalis, trečiosios šalis, o taip pat ir komisija. Tam, kad būtų galima išsiaiškinti, ką reikėtų daryti, kad neištiktų mūsų nesmagus likimas ir turiu pranešti, kad mums pritarė visos e, trečiosios šalis, jos pritarė tam, kad vyktų trišalis dialogas. Man atrodo, kad e, toks trišalis dialogas yra gana produktyvus, pirmie susitikimai jau įvyko gegužę. Sustikome su įvairių šalių atstovai, susitikimai truko iki pat Liepos mėnesio ir mes supratome, kad kad ne visai buvo aiškus pats procesas tiek trečiosiam šalims, tiek ir valstybėms narėms. Dabar prasidės antrasis trišalių sustikimo etapas, jis truks iki šių metų pabaigos. Taigi naujas mechanizmas gana veiksmingas, produktyvus, nes jis mums padeda sutelkti dėmesį ties šiais klausimais. Mes pateikėme ataskaitą. Pirmoje ataskaitoje nerekomenduojame laikinai sustabdyti be vizo režimo, nes mums e, reikia tokio dialogo. O antra, ir mane, manau, kad tai irgi yra svarbu, ne viena iš tų valstybių narių, kurios mums skundėsi, kad nebuvo laikomasi abipusiškumo principo, neprašė laikinai sustabdyti be vizo režimo su trečiosiomis šalimis. 2015 m. balandžio mėnesį pasirodys antroji ataskaita ir vėlgi turėsime pasirinkti iš dviejų alternatyvų. 2015 metais jau reikės galvoti apie e, nebipusiškumo principo sąlygų įgyvendinimą. Jeigu turite kokiu nors klausimu apie e, šį reikalą, tai melai jos atsakysiu. Toliau dėrybos su 17 šalių dėl bevizo režimo. Mes e, Liepos mėnesį tarybai pateikėme rekomendaciją Ten rekomenduojama pradėti darybas su 17 šalių. Liepos mėnesį tą sąrašą nebuvo įtrauktos tokios šalis kaip Peru ir Kolumbija. Prieš porą savaičių taryba mus įgaliojo pradėti dėrybas. Spalio mėnesį gavome tokius įgaliojimus. Sustarimo su 17 šalių turinys praktiškai bus identiškas. Taigi mes nusprendėme e, sugrupuoti tą šalis į tris grupės. Visų pirma, tai yra Jungtinė Arabų Emiratai. Dėrybos vyksta šiuo metu, kai aš šiandien kalbu. Šiuo metu dėrybos vyksta. Toliau penkios Karibų regiono šalis. E, Kita savaitė, trečiadienį su jomis prasidės dėrybos. Uh, Na, o lapkričio 19 dieną dėrybos turėtų prasidėti su 11 ramio vandenino šalių, kurios yra mūsų sąraše. Nors mes šalis sugrupavome, bet galų gale bus parašyti, pasirašyti atskiri susitarimai su kiekviena iš tų šalių, tam, kad būtų galima atsižvelgti tos kiekvienos šalies poreikius ir ypatumus. Iš tikrųjų, tokių sustarimų turinys ir struktūra yra žinoma, gerai pažįstama. Tai neturėtų būti čia didelių sunkumų. E, e, sustarimuose bus e, taisyklės dėl sustabdymo arba nutraukimo tais atvejais, jeigu šalis nesilaikys abipusiškumo principo arba jeigu atsiras problemos, problemų dėl migracijos. Kaip ir ankstesnių bevizio režimo susitarimų atveju, mes, jeigu tos kitos šalies konstitucinė santvarka taliais, leis, galėsime pradėti taikyti sustarimą jau sustarimo pasirašymo, nuo sustarimo pasirašymo datos. Ir be abejo mes norėtumėm, kad visame procese dalyvautų ir Europos parlamentas. Pasižiūrėsime, kaip čia būtų geriausia pasielgti, bet man atrodo akivaizdu, kad Reikėtų kažkaip tai traukti Europos parlamentą visą procesą, netgi, pavyzdžiui, suteikiant e, e, leidimą anksčiau pradėti taikyti susitarimą. Tokių susitarimų dėka tiek tų trečiųjų šalių piliečiai, tiek ir ES piliečiai jau nuo 2015 metų galės džiaugtis be vizų režimo. Prieš savaitę mes patvirtiname keletą ataskaitų ir vertinimų. Tai yra ataskaitos apie Peru ir Kolumbiją. Kaip prisimenate, šios dvi šalis buvo įtrauktos e, į tų šalių, su kuriamis vyksta dėrybos sąrašus. Mes jums pažadėjome pateikti ataskaitas kiek įmanoma greičiau. Man atrodo, kad savo pažadą išlaikėme. E, tos ataskaitos pasirodė uh, dar e, tuomet, kai paskutinę savaitę dirbo senoji komisija. Iš esmės pateikti labai teigiami vertinimai apie šią šalis ir dėl to Europos komisija padarė išvadą, kad reikėtų pradėti dėrybas dėl bevizio režimo su abiejomis šiomis šalimis, tiek su Peru, tiek ir su Kolumbija. Aš tikiuosi, kad mes turėsime progą šiame komitete apie tai pakalbėti plačiau. Aš su nekantrumu laukiu tokių diskusijų su jumis. Ataskaitos taip pat bus aptartos ir taryboje. Galbūt e, taryboje paaiškės, kad valstybės narės iš esmės pritarė komisijos pateiktam teigiamui, teigiamam vertinimui Tuomet mes turėsime pateikti dėrybinių įgaliojimų projektą tarybai, tam, kad taryba jos patvirtintų ir kad mes galėtumėm pradėti dėrybas dėl bevizio režimo. Kai tik tais taryba patvirtins mūsų dėrybinius įgaliojimus, mes iš karto ir dėrybas pradėsime. Jeigu taryba mums uždeg žalę šviesą, aš tikiuosi, kad 2015 metais mums pavyks baigti be vizio režimo dėrybas su Peru ir Kolumbija. Ir tuomet iškils lygiai toks pats klausimas. Ar tokie susitarimai turėtų būti pradėti taikyti iš karto jos pasirašius, dar prieš juos ratifikuojant. Na, bet palaukime ir pažiūrėsime, kaip čia viskas klostysis. Taip pat Noriu pasakyti, kad mano kolegos man sako, kad jau turėtumėm pradėti galvoti apie kitą vizų, bevizio režimo reglamento 539 e, peržiūrą. Paskutinį kartą peržiūra buvo atlikta 2014 m. gegužės mėnesį. Mes e, didžiausią dėmesį uh, skiriame dėryboms su 17 šalių Peru ir Kolumbija. Kažkada 2015 metais mums reikės pristatyti naują teisėkuros pasiūlymą, kuris pakeis e, šalių sąrašą, kuris pateiktas reglamente 539. Na ir teikiant tokių šalių sąrašą bus vadovaujamasi uh, peržiūrėtais kriterijais, kurie taip pat papildys reglamentą 539. Reikės kalbėti ne vien tik tais apie neteistą migraciją, saugumą, abipusiškumą, išorės santykius. Dabar mes įtraukiame ir tokius kriterijus kaip ekonominė nauda, ypač ekonominė nauda priekybai ir turizmui, žmogaus teisės ir e, pagrindinės laisvės. Tai bus papildomi kriterijai. Dėl to um, viskas gali būti šiek tiek ir sudėtingiau. Bet tai irgi siejasi su reglamento 539 peržiūra. Tai tiek pastabų iš manęs šiuo metu apie vizų režimo liberalizavimą. Dabar dėl vizų režimo palengvinimo arba supaprastinto vizo režimo. Kaip žinia, dėrybos dėl vizų režimo supaprastinimo vyksta su Armenija ir Azerbaidžanu. Gruodžio pirmą dieną įsigalios vizų režimo supaprastinimo sustarimas su žaliuoju kyšuliu. Dabar gavome dėrybinius įgaliojimus dėrėtis dėl vizų režimo supaprastinimo su Maroku. J'aimerais bien rester sur le français, s'il vous plaît. Si vous voulez, je parle en français. Jeigu norite, aš galiu kalbėti prancūziškai. Jūs esate Olandas ir mokate tris kalbas. Tikrai yra problemų. Dabar jau viskas gerai. Uh, Merci, thank you. C'est bon. Alors on était au Maroc. Euh... Taigi kalbėjome apie Maroką. E, pirmoji dėrybų sesija prasidės dėl vizų supaprastinimo. Pirmą kartą sustikome birželio mėnesį. Aš pradėjau eiti šias pareigas ir tada pradėjome dirbti. Deja, e, pomidorų krizė sutrukdė mums ir mes sutarėme pradėti dėrėtis spalio 20, bet vėl buvo atšauktas e, susitikimas, o dabar kartu su kolegomis žiūrime, kokios yra priežastys to ir kaip mes reaguosime į tai, kas man atrodo yra Maroko nenoras diskutuoti readmisijos klausimais ir vizų režimo supaprasnimo klausimais. Mes norime tai aptarti kartu. Taryba kol kas e, svarsto e, Tuniso dėrybo, dėrybų kryptis. Tikimės, kad iki metų pabaigos jau bus e, patvirtintos tam tikros gairės ir galėsime pradėti dėrybas 2015 metais kartu su dėrybomis dėl readmisijos susitarimo e, vizų supaprastinimo e, dėrybos vyksta su Baltarusija. Šiuo metu pradžioje oficialiai buvo pradėtos dėrybos, techninis sutikimas vyko birželio mėnesį Minske. Darbas vyko bendradarbiavimo dvasia, diskusijos buvo atviros, nors nuomonės išsiskyrė dėl tam tikrų dalykų, pavyzdžiui, dėl ateities nuostatų susitarime. Antras raundas Briuselėje vyks tikriausiai iki metų pabaigos, e, gal iki lapkričio pabaigos būdės net surinktas susitikimas. Paskutinis pirmininkė punktas ir jau tada baigsiu. E, keletą žodžių apie artimiausias kaiminės. E, vizų politika su artimiausiamis kaiminėmis yra nepaprastai stiprus, stipri priemonė formuojant mūsų santykius. E, dialogas dėl vizų liberalizavimo atrodo labai techniškas, tačiau iš tiesų, ypač kalbant apie artimiausias kaiminės, tai yra politinės svarbos priemonė. Aš paskui, gal prieš dešimt metų dalyvavau e, darybose dėl plėtros ir galiu pasakyti, kad dialogai dėl vizų liberalizavimo ir kriterijai atitinka labai didelė dalimi tai, kas e, tvirtinama per e, dėrybas dėl plėtros. Ir tai verčia mūsų kaiminės modernizuoti savo administracijos sistemas. Taigi tai yra naudinga priemonė keičiant valstybės administravimą, teismų sistemą, kovą su korupcija, išorės sienų kontrolę ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad E, mes e, dėl Balkanų e, padėjome per darybas dėl vizų režimo liberalizavimo keletoje sektorių, taip pat ir dėl Moldovos, tą galima pasakyti, o dėl Ukrainos dialogas dėl vizų buvo viena iš matomiausių priemonių per pastaruosius keletą mėnesių, bendarbiaujant su naujaja Kievo valdžia. Taip pat tai yra esminės svarbos svertas gyventant tolesnės reformas Ukrainoje dėl Turkijos. E, norėčiau trumpai pasakyti, kad dabar jau readmisijos susarimas yra e, visas e, ratifikuotas Turkijoje, o dialogas dėl vizų yra vienas iš svarbiausių variklių bendraujant Europos Sąjungai su Turkija ir manau, kad E, Turkijos pusė tą labai aiškiai yra pabrėžusi. Ir kitoje pusėje mes matome Rusiją. E, dialogo kryptis dėl e, vizų yra vienas iš matomiausių dalykų. Galima paminėti tai kaip vieną iš pirmųjų sankcijų po Krymo okupacijos. Tai taip pat yra labai svarbi priemonė. Pirmininkė kalbėjau per nelik ilgai, bet bandžiau pasakyti jums, kokia yra galinga priemonė. E, dialogas dėl e, vizų. Mes ES turime e, vizų politiką ir turime bendrauti ir galvoti, kaip bendrauti su jumis, Europos parlamentu ir galvoti, kaip ateityje išlaikyti svorį šios priemonės. E, labai ačiū Jums už Jūsų pasisakymą ir už tai, kad taip atvirai kalbėjote komitete. Kai kurie kolegos atėjo per pasisakymą, ar jam baigiantis noriu pasakyti, kad ponas e, Rūtė kalbėjo apie 241 straipsnį, apie tai, kad 218 straipsnį. Ponas Diezdemė yra buvo pranešėjas dėl reglamento 539 ir dėl abipusiškumo priemonės, e, stabdymo priemonės. Ir ponė Dėsdėmė yra jums pirmajam suteikiu žodį. Labai ačiū gerbimas pirmininkė. Norėčiau tarti padėkos žodį ponui Rūtė, generaliniam direktoriui, kuris nežiūrint to, kad eina pareigas tik neseniai, bet e, labai daug informacijos yra e, sukaupęs ir e, labai aiškiai parodė savo atsidavimą šiam darbui. Mes džiaugiamės, kad jis atvyko šiandieną į komitetą, kad pristatytų bendrąją situaciją dėl vizų ir netaikymą abipusiškumo principo su trečiosiomis šalimis ir apie vizų politiką, kad jis kalbėjo. Aš norėčiau uh, dar padėkoti uh, už tai, kad uh, buvo pateikta informacija apie poveikio vertinimą, apie dėrybas su Kolumbija ir Peru. E, įsipareigojimų vykdymas yra sudėtingas, pagrystas laiku ir dėl to labai vertiname jo pasisakymą, jo poziciją. Dabar reikia e, galvoti, kaip pereiti, kaip e, žiūrėti į dvi šalės dėrybas. Reglamentas 539 buvo minėtas. Mes prieš pradėdami vertinti ataskaitas norėtume pasižiūrėti į abipusiškumo principo netaikymas su trečiosiomis šalimis tai yra vienas iš problemiškiausių dalykų, kuris išiškėjo per dėrybas. Aš uh, su kvestu išreiškiau skirtingą nuomonę su ponu kvestoriumi mes turime pademonstruoti solidarumą. Reikia kalbėti apie solidarumą ir vienodą traktavimą visoms valstybėms narėms ir, atitink, ir tarp valstybių narių ir atitinkamų šalių. E, praėjo trys dėrybų metai ir mes. Mm, žinome, kad parlamente diskusijos buvo ilgos, sudėtingos. Žinome, kad prieš teismą buvo panaikintas susitarimas komisijos ir viskas priklausys nuo teismo sprendimo. Tai yra politinis situacijos vertinimas. Iš, aš išreiškiau savo nuomonę. kai tary, e, komisija nesutarė su parlamentu ir taryba, taip atsitinka, e, matome neigiamą politinį vertinimą. Tačiau, e, gerimas e, generalinį direktorių, jeigu pirmininkas leis, aš norėčiau pasinaudoti progą ir dar kartą paprašyti komisijos atsisakyti e, savo ieškinio teisme. Aš taip pat nuolankiai E, norėčiau paprašyti ir paklausti, kaip jūs dirbste toliau, jeigu teismas panaikintų e, tuos straipsnius, kurie susijęs su abipusiškumo principu. Manau, kad jau girdėjome pakankamai. Būtų įdomu išgirsti, ką jūs pasakytumėte. Jau girdėjome įvairių paaiškinimų, bet E, manau, pakankama pasakyti, kad mes ir toliau taikysime šį principą. Aš išnagrinėjau daug e, dokumentų ir galiu pasakyti, kad egzistuoja e, įvairūs atvejai, kai abipusiškumo principas netaikomas su trečiosiom šalims. Bet reikia numatyti konkrečius mechanizmus peržiūrėtame 539 reglamente. Taip pat reikia kalbėti apie poveikio vertinimų rezultatus ir pasiekimus siekiant vizų liberalizavimo su Peru ir Kolumbija. Per ankstesnę kadenciją dirbome Šioje srityje ponas Aguilera išreiškęs e, daug lūkesčių dėl šio proceso. Man regis, kad reikia kalbėti apie tai, jog šis klausimas yra svarbus ir kad sustarimas yra e, plačiai remiamas parlamente. Norėčiau dar kartą padėkoti komisijai už darbą dėl Kolumbijos ir dėl Peru. Uh, yra išanalizuoti įvairūs klausimai dėl mobilumo, saugumo, žmonių e, mobilumo ir abipusiškumo principo. Visa tai atsispindi labai išsamioje pozityvioje ataskaitoje. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad abipusiškumas bus naudingas vienodai visiems, nebus taip, kad vieniems geriau, kitiems blogiau. Todėl norėčiau per poną e, Ruitę komisijos paprašyti e, siekti išspręsti likusias problemas tam, kad gerai pasirenktume darybų pradžiai ir dirbtume taip pat, kaip kad e, dėl tų šalių, kurios jau įtrauktos į naują e, direktyvos versiją. Taigi labai svarbu e, tai, kad e, darybas galėtume baigti greitai ir pasirašyti atitinkamus susitarimus. Labai ačiū. Ačiū, ponė Dėsdemeira. Toliau pasakys ponas Agilar. Prašom. manau, kad ypatinga proga yra dabar padėkoti, pasidžiaugti pasisakymu, kurį mums e, pateikė ponas Ruitė. Bet norėčiau pasiklausti dar dėl tam tikrų detalių, dėl bendros ES vizų politikos, apie tai, kaip ji bus užpildyta turiniu, ne tik uh, tam tikrais elementais atskirais. Pradžioje noriu pasakyti keletą žodžių dėl sustabdymo mechanizmo ir abipusiškumo. Kai kas savo, kad tie dalykai yra sinonimai, ar e, tas pats dalykas iš tikrųjų taip nėra. Ne, Ar kaip praktiškai e, įgyvendinama sustabdymo nuostata? Kokios patirties yra sukaupta? Taikant šį principą. Ir ar e, buvo pažeistas abipusiškumo principas, kurį reikėtų paminėti? Tokius atvejus reikėtų paminėti. Jeigu žiūrėsime į tarptautinę teisę, pagal ją yra numatyta galimybė netaikyti abipusiškumo principo, esant tam tikroms sąlygoms. Kitas dalykas – techniniai aspektai. Kai deramasi e, tarp ES rečiųjų šalių dėl sustarimų, ir kiek tai susijęs su e, bendra visų politika ES. Tai turi politinių pasiekmių. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip yra e, dėl darybų su Baltarusija. Jūs minėjote Azerbaidžianą ir Armeniją. Tai yra šalis, kurios e, savo institucinę santvarką nėra tokios pat kaip ES valstybės narės, bet jos yra ES tarybos narės. Ir taip pat Baltarusija dėl tam tikrų svarių priežasčių. Norėčiau paklausti apie dėrybas su Baltarusija, ar matome politinių aspektų. Dar vienas dalykas, panašiai kaip kalbėjo ponas Dėsdemeira, dėl Kolumbijos ir Peru. E, išsamesnis vertinimas. Vakar e, Kolumbijos prezidentas lankėsi užsienio reikalų komitete Ir jisai labai aiškiai kalbėjo apie rimtus žingsnius į priekį, kurių imasi Kolumbija ir Peru siekdamos vizo, vizų režimo liberalizavimo. Jie tikisi, tos dvi šalis tikisi labai daug ir būtų labai įdomu išgirsti jūsų vertinimą. Ačiū, ponė Veržyje. Dėkuoju gerbiamam generaliniam direktoriui už pasisakymą. Jis buvo labai aiškus. Dėl skirti, kalbėta buvo apie įvairius sustarimus. Išsamei neperskaičiau visų dokumentų, nes neseniai mes juos tik tai esame gavę. lankiausi Tunise, visai neseniai grįžau. Jeigu pasižiūrėsime į ataskaitą apie apipusiškumo principo taikymą, e, nežinau, tai susiję tik su Rumunija ir Bulgarija, man susidaro įspūdis ir norėčiau, kad jūs man patvirtintumėte tai kad tai yra susijęs su ES vidaus politika dėl Bulgarijos ir Rumunijos ES pati nenori atverti savo sienų Bulgarijai ir Rumunijai pagal Šengeno erdvės e, principus. Ir būtent tai dėl to viskas taip yra. Jūs kalbėjote apie tai, kokia svarbi yra vizų politika, naujai sustarimai. Man labai aktuali yra E, kaiminystės politika ir viduržėmio jūros e, kaiminystė. E, bet aš tikrai neįsigilinau dokumentus, bet skaitydama juos galiu pasakyti, kad mes dar labai esame toli nuo partnerystės ir mūsų vizija yra labai vienapusiška, vienašališka. Kai žiūrime į trečiasias šalis, E, matome netiek daug naudingų dalykų. Aš nežinau, ar mes turėtume stebėtis Maroko požiūriu. Jūs sakėte, kad e, galvojate, koks yra pretekstas darybų sustabdymo. Dėl Turkijos e, panašiai galima būtų pasakyti. visose partnerystės sutarimuose yra dalykai paminėti, kurie yra naudingi abiems pusėms. Nauda Europos Sąjungai e, e, dėl admisijos sutarimų, bet trečias šalis nemato tiek daug naudos e, laisvo judėjimo požiūrių. Ta galima pasakyti ir apie Tunisą. Ko, pavyzdžiui, galėtų tikėtis Tunisas? Bet sakoma, kad E, dar labai daug ko trūksta. Tai yra šalis, viena iš tų šalių, kuri išgyveno arabų pavasarį ir kuri iš tikrųjų žengia e, demokratijos keliu. Reikėtų galvoti apie tai mes turėtume dar labai daug ką padaryti šioje srityje, kad iš tikrųjų abi pusės e, viduržėmio jūros e, panašiai galvotų ir suprastų vieną kitą. Ačiū, ponė Veržė. E, Pone Gabriel, kuri yra pranešėja dėl reglamento 539, atvyks, kol kas jos nėra ir galbūt jie atsakys kolegoms į klausimus kol kas ji negali dalyvauti posėdė, bet e, jeigu jinai ateis, tai suteiksiu jai žodį. Aš norėčiau kaip pirmininkas pasinaudodamas mm, šią poziciją, e, kai ką pasakyti ir jeigu tai neaktualu E, šioms diskusijoms galite tai atmesti, bet daug kas klausė apie padėtį viduržėmio jūros regione, apie humanitarinės vizas. Ar komisija galvojo, ką nors apie tai, ar yra minčių ir kokie būtų parametrai, kokios sąlygos. Aš suprantu, kad tai nėra tiesiogiai susijęs su uh, E, mūsų dabartinė diskusija, apie tai kalbėjo ankstesni pranešiai, bet jeigu galėtumėte ką nors pasakyti apie tai, tai e, prašau, jeigu ne, tai e, suprasiu, kad jūs galbūt kitą kartą mums apie tai pakalbėsite. Ar dar kas nors iš kolegų norėjo pateikti klausimą? Ne? Prašom. Prašom. Okay, thank you very much. And... Tarkoj. Labai ačiū. E, nemačiau, kad jūs norėjote dar užduoti klausimą. Dėkui pirmininkė, buvau e, kitame posėdyje, tai pavėlavau. E, žinote, kad esu iš Rumunijos, tad man, mano klausimas būtų ne tik apie Rumuniją, bet taip pat ir Bulgariją, Lenkiją ir Kiprą. Pereitą mėnesį komisija patvirtino ataskaitą kur minėjo tam tikras trečiasias šalis, kurios e, naudojasi be vizų režimu, bet tuo pačiu metu taiko vizų reikalavimus Europos Sąjungos šalims. E, tai buvo konstatuota, bet e, jokių pasiūlymų dėl tų šalių nebuvo pateikta tame tarpe ir dėl JAV Kanados. Dėkuoju, pirmininkė, pabandysiu atsakyti kai kuriuos klausimus ir Tikiuosi sugebėsiu e, tais klausimais, tais atsakymais jūs, jūs patenkinti. E, pone Dėsdemėra, visų pirma, ačiū už e, malonius žodžius, nors ten nuskambėjo ir tam tikra kritika komisijai, kai kalbama apie pasipriešinimą mūsų veiksmams e, Europos Teisingumo teisme. Keletą žodžių apie tai norėčiau pasakyti. E, e, iš tiesų tai yra susiję daugiau su tuo princip, tu ta principinė diskusija, e, kuri ir susitelkė į e, šitą reglamentą, apie kurį mes kalbame. Ir ta diskusija yra daugiau susijusi su įgyvendinimu ir deleguotojų aktų panaudojimu. Kitaip sakant, čia daugiau kalbame apie tam tikrą konstitucinio pobūdžio diskusiją, kuri dėje turi vykti konkrečių klausimų. Tačiau noriu labai aiškiai pasakysiu, kad tai yra daugiau principiniai pamastymai apie tai, kaip tie skirtingi uh, aktai m, mm, turėtų būti panaudojami. Būtent tai e, pastumėjo mus kreiptis į teismą, o ne šio reglamento turinys. <clears throat> E, e, savo patirtyje man teko dirbti visai skirtingoje srityje, kur Europos parlamentas ir komisija draugoje kovojo su taryba dėl tam tikro teisnio pagrindo. Taigi, mano patirtis, kai kalbame apie teisingumo teismą, yra štai kokie. Jie paprastai savo sprendimuose yra labai išmintingi. E, pateikdami sprendimai paprastai sako arba sako, kad komisija neteisi ir tada tenka jau gyvendinti teisės aktus tokius, kokie jie yra. E, Na, o jeigu nusprendžia, kad komisija teisi, paprastai suteikiamas tam tikras laikas pakeisti teisės aktą, kad galima būtų jį priderinti prie teismo ES teisės išaiškinimo ir tai leidžia tinkamai suvaldyti situaciją. Taigi, atsakydamas jūsų klausimą, Be abejo, aš turėsiu pasitarti su e, naujoju komisaru, su naujaja komisija, bet aš nemanau, kad e, teisingumo e, teismo sprendimas, koks jisai bebūtų, galės būti tinkamai suvaldytas. Ir kaip aš sakiau, tada mes, kol to sprendimo yra, mums tenka vykdyti, labai tiksliai vykdyti tai, dėl ko yra nuspręsta. Tad e, tiek galėčiau sureaguoti į jūsų kritiką, na, o dėl Peru ir Kolumbijos mes ir toliau pasinaudosime dvišalėmis diskusijomis, e, siekdami parengti dėrybinius įgaliojimus. Ir e, šia prasme labai aiškiai galiu pasakyti, kad dirbsime būtent taip, e, kad galėtume užtikrinti, kad kai jau dėrybiniai įgaliojimai bus parengti, tos dėrybos vyks sklandžiai ir sparčiai, o trečiosios šalis labai aiškiai žinos, ko reikėtų tikėtis iš mūsų, ko mes norėtume e, išsireikalauti. Tai yra įprastinė praktika. E, dėl panagijar e, klausimo, dėl vizų politikos, tai e, aš mokausi laikui tekant, iš tikrųjų laikinojo sustabdymo panaudojimo kol kas nėra buvę, Bet tai yra įmanoma padaryti tik tai, jeigu kreipiasi kuri valstybė narė. Sakysime, jeigu e, būtų nerimo dėl saugumo ar dėl nelegalios migracijos, valstybės narės turėtų kreiptis į mus, e, pradėti taikyti laikino sustabdymo mechanizmą. Kol kas to neįvyko, taigi E, jeigu kalbėsime apie būtinybę laikytis abipusiškumo mechanizmo pagal reglamentą, tai aš čia kartu ir ponui Sugo galiu atsakyti į šį klausimą. Taigi, e, kalbant apie abipusiškumo mechanizmą, e, turime pusantrų metų ar du, e, jeigu klystų, pataisysite. E, Taigi turime tą laikotarpį peržiūrėti padėtį ir pabandyti tą padėtį keisti arba jau tada siūlyti e, laikiną bevizio režimo sustabdymą e, toms e, šalims, kurios netaiko abipusiškumo principo. Man sufleruoja, kad terminas yra 2016 balandis. Tiesą sakant, niekas kol kas į mus nėra kreipiasis e, dėl e, to, kad apipusiškumo mechanizmas nėra įgyvendinamas. E, mes dirbame su trečiosiomis šalimis, tame tarpe ir tam, kad geriau suprastume reikalavimus Ir šiame kontekste, ponė Veržijat, norėjau pasakyti, kad e, Rumunija, e, Bulgarija, taip pat Kipras, Lenkija ir Kroatija, būtent apie tas šalis eina kalba. Ir trečiosios šalis turi savo teisinius reikalavimus, kai kalbame apie bevizį režimą. Ir tie trišaliai e, dialogai, kurie vyksta, leidžia kai kuriems iš mūsų valstybių narių susivokti, kur yra sunkumų. Kai kurie sunkumai susiję su tuo, kad kai kurie žmonės užsibūna per ilgai, negryžta e, per numatytus terminus, e, o nacionaliniuose teisės aktuose yra pernelyg griežtas griežtas nuostatos, e, numatančios, kad kai tam tikras e, užsienio piliečių skaičius neišvyksta atgal, e, nebegalima taikyti bevizio režimo. Iš esmės panašiai veikia visos vizų sistemos. Mums reikia išsamios ir konkrečios padėties analizės įvertinant uh, E, kaip tam tikros valstybės piliečiai laikosi vizų režimo nuostatų ir tada e, jau e, galime pasakyti, kad galima ir privalu žengti kitą žingsnį ir atsisakyti bevizio be režimo. Aš suprantu jūsų būkštavimus, kuriais remiasi jūsų klausimas, o tikrovėje E, su trečiosiamis valstybėmis vyksta labai konkre, konkrečios diskusijos šiais klausimais. Kalbant apie viduržymę jūros regioną. Iš tikrųjų, taip yra, bet tai reikalauja platesnės diskusijos. Akivaizdu, mes čia siejame vizų režimo liberalizavimo ir palengvinimo diskusijas su readmisijos susitarimais. Tarp kitko, Turkijos atveju pasiekta didelė sėkmė, Turkija ratifikavo readmisijos susitarimą. Ir dabar mes judame į priekį e, vizų režimo liberalizavimo keliu parengėme ataskaitą, kuri aukštai įvertinta Turkijos valdžios. Taigi, mm, e, sutinku su jumis, kad e, šiek tiek sunkiau yra santykiuose su Maroku. Ir e, dar reikia pažiūrėti, kokie bus rezultatai dėrybose su Tunisu. Bet vizų readmisijos diskusijos turi sėtis, tačiau platesnėme bendrosios politikos kontekste kurios esmė yra e, abipusiškumas e, e, ir mes manome, kad yra prasminga tokias diskusijas tęsti, atsižvelgiant taip pat ir į platesnės diskusijas, e, kurias mes e, vykdysime draugė su išės veiksmų tarnyba, apimdami tokius dalykus kaip e, vystamąją pagalbą, humanitarnę pagalbą ir taip toliau, bet šiame etape e, apie tai nenorėčiau galbūt plėstis, tik tai paminėčiau, kad gal galima du e, komisijos narius pasikviesti panašiai diskusijai šiems klausimams aptarti. E, Toliau, dėl e, galimos naujos vizų kategorijos šiuo metu kalbame apie Šengeno vizą, kuri galioja 90 dienų ir paprastai yra išduodama, išduodama valstybių narių, tačiau per mm, kelias būsimasias savaitės e, ketiname surenkti didelę konferenciją perkelimo ir e, priėmimo klausimais, e, kalbant tiek apie Šiaurės Afriką, tiek Siriją, tiek apie e, pabėgėlių situaciją Libane, Jordanijoje. E, Turkija turi čia savo nerimo ir savame suprantame, kad mums reikia stipresnių diskusijų ir su valstybėmis narėmis, siekiant aptarti, kiek jos yra pasiruošusios laikinai priimti savo šalise, išduoti humanitarinės vizas nes mes matome, kad padėtis blogėja, kai kalbame apie e, viduržymę jūros pietų regioną. Dėkoju, aš, aš suprantu, kad mano klausimas e, nepateko e, į šios dienos diskusijos temą. E, slaptai tikėjausi, kad galbūt jį pasistengsiu įterpti. Aš dabar kreipiuosi į mūsų pranešėją, kuri anksčiau negalėjo dalyvauti diskusijoje. Ar e, norėtumėte užduoti klausimą ar pasisakyti, e, ponė Gabriel? E, Laiko, žinoma, mes e, neturime, bet net ir tokiu atveju, kaip pranešėjai, vis tiek galite pasisakyti. Ačiū. Pirmininkė, labai atsiprašau, kad negalėjau išklausyti komisijos pasisakymo, bet E, aš turėjau įsigilinti į komisijos pranešimą dėl vizijos ir Perų vizų režimo. Pačioje pradžioje noriu pasakyti, kad tikrai yra teigiamų poslinkių, pirmiausiai dėl e, tam tikrų aspektų vizų, dėl vizų prašytojų iš e, dviejų šalių. Uh, saugumo grėsmės. Šis klausimas pozityviai išspręstas, o ekonominė nauda taip pat. Abipusiškumas dabar abi pusės siekia užtikrinti, kad jis būtų gyventas ir iš mūsų pozicijos žiūrint tai yra pozityvūs elementai. Bet norėčiau Jums pateikti keletą klausimų. Pirmiausiai dėl biometrinių pasų. Jūs sakėte, kad kelionės dokumentų saugumas yra pakankamas, kad atrodo, jog abi šalis ir šiais metais antrą pusmetį jau yra e, paskelbusios konkursus dėl pasų ir norėjau paklausti, ar jūs e, žinote kokiu nors e, naujienų, turite kokiu nors naujienų apie tai. Parlamentui labai svarbus dalykas žmogaus teisės, pagrindinės teisės, ar bus užtikrinta, kad abi šalis gerbs šias e, teisės ir laisvės. E, pranešime dėl Perų sakoma, ataskaitoje apie Perų, kad 14-16 e, Perų vyriausybė yra numačiusi tam tikras priemonės, bet kas bus po 2016 metų ir kaip galima užtikrinti, kad konkrečiai bus tos garantijos įgyvendintos. Toliau narkotikų kontrabanda. Kompra, Abiejose ataskaitose kalbam apie tai, kad nusikalstamos grupuotės iki šiol kelia grėsmę Sąjungai dėl narkotikų kontrabandos ir taip pat kyla pavojus, kad iš Kolumbijos, pavyzdžiui, bus daugiau bandymų įvežti narkotikus. Ir ką galima pasakyti apie šias dvi šalis? Ar komisija turėtų kokios nors e, konkrečios informacijos apie tų dviejų šalių strategiją? Ir kitas klausimas e, - elgesys su žmonių traktavimu, e, žmonių traktavimas ar nebus, e, žmo, nesusirsime su žmogu, e, prekybo žmonėmis e, prostitucijos problemomis ir kokiu priemonių bus imtasi, kad būtų kovojama su šiuo reiškiniu. Kitas dalykas - readmisijos sustarimas, nelegalus migrantai, kaip bus jų situacija sprendžiama. Ir norėjau paklausti, ar yra kokios nors priemonių, kurios jau būtų pritaikytos ir taip pat, ką komisija numato daryti ateityje, kokių žingsnių imtis. Vėliausiai norėčiau padėkoti komisijai už šias dvi ataskaitas, taip pat pasakyti, kad kai kurie aspektai nėra aiškiai apibrėžti ir mes laukiame konkrečių priemonių, konkrečių paaiškinimų. Mes pasisakome už bevizį režimą Peru ir Kolumbijai, bet e, reikia užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą ir ne tik e, gražinimų srityje. Ačiū. Gabriel, Dėkuoju, ponė Gabriel. Dėkuoju, ponė Gabriel. Pradėsiu nuo to. Man būtų tikrai labai e, malonu kada nors aptarti konkrečiai ataskaitas dėl Peru ir Kolumbijos, e, kalbėti apie tai išsamei, bet ne šios e, sesijos, ne šio posėdžio metu mes šiek tiek bendrai kalbėjome e, apie tą šalis dabar, bet gal rasme progos aptarti šias šalis ir aš ir mano tarnybos yra pasirengusios jums pateikti paaiškinimus, atsakymus dvi šalių pagrindų. Bet apskritai aš manau, kad e, signalai ar požiūris dėl tų penkių punktų, kuriuos paminėjote, gali būti tokie biometiniai pasai Kelionės dokumentai biometriniai. Tai yra e, svarbus dalykas ir dabar kol kas negaliu Jums pasakyti, ar jau prasidėjo procedūros. Mums e, apie tai buvo kalbama ir kai bus sustarta dėl darybų pradžios ar darybų metu, mes patikrinsime, ar įdėkti tam tikri elementai Ir ar, ar bus, kol kas nežinome, ar yra paskelbti konkursai. Kitas klausimas e, - žmogaus teisės. Keturioliktojai, šešioliktieji metai yra numatytos tam tikros priemonės. Galima pasakyti tą patį ir apie kitus sustarimus dėl uh, E, vizų liberalizavimo. Mes e, turime e, įvertinti, kokia yra situacija dėl žmogaus teisų ir jeigu jinai pablogės, tai bus atitinkamos priemonės pritaikytos, tai turės pasiekmes dėl narkotikų kontrabandos prekybos žmonėmis pirmininkas Junkeris priėmė labai išmintingą sprendimą numatyti atsakingus asmenys, e, priskirti dar veiklą šioje srityje e, atitinkamam generaliniam direktoratui. Ir mes seksime situaciją, ypač Kolumbijos atveju, dėl prekybos žmonėmis. Tai yra klausimas Mes apie tai kalbėsime su kolegomis, e, Europolu, žiūrėsime, kokios priemonės mm, bus taikomos dėl readmisijos susitarimų. E, man atrodo, kad kalbam apie 2015 metus, jeigu kalbu ne taip, gal mane pataisys kolegos, bet aš gal vėliau atskirai jums pateiksiu konkretų atsakymą. Ar, e, ponė Gabriel, jums tiko atsakymai? Dėkuoju, ponė Raitė. Rengdamasis e, e, šiam posėdžiui skaičiau Teisingumo teismo sprendimą dėl Mauricijos. Manau, kad institucijos turėtų mūsų informuoti, e, nereikėtų, kad mes patys turėtume prašyti informacijos. Jūs sakėte, kad vizos yra labai galinga priemonė Ir uh, matote, kad kolegos klausė atskirai informacijos apie atskirus susitarimus tarptautinius ir pranešėjai išreiškė parlamento poziciją. Šis klausimas labai aktualus mums ir manau, kad galėsime surenkti nemažai susitikimų ir galėsime iš esmės uh, pasikalbėti apie tai. Labai Jums ačiū, ačiū už Jūsų uh, laiką ir manau, paskirtą mūsų ir manau, kad dar susitiksime daug kartų per mūsų kadenciją. Ačiū. Um, are, um... Mėly kolegos, jūs matote, kad e, dabar, e, kad ir kaip bebūtų keista, e, turime dar laiko iki kito darbo tvarkės klausimo svarstymo, tai dabar gal padarykime trumpą pertraukėlę. Truputį palsėkime iki pusės penkių. Na, o pusė penkių prasidės klausimas įvairiais e, su vidaus saugumu susijusiais klausimais. Taigi prašau sugrįžti į savo vietas pusę penkių. colleagues, um, let's make a start. Mėly kolegos, pradėkime darbą. Ačiū už tai, kad, linkiu, kad laiku susirinkote po pertraukėlės. Taigi pradėkime. Dabar įvyks diskusija apie e, kovą su terorizmu. Bus kalbama taip pat ir apie vadinamosius užsienio kovotojus. Bus pristatyta ir padėties ataskaita, vadinamoji TESAT ataskaita. Įvyks orientacinės diskusijos, dar tik prasidėjo mūsų kadencija ir jos metu reikės kalbėti apie vidaus saugumo strategiją. Iš tikrųjų, e, mūsų komitetui teks aptarti daug svarbių tiek teisėkuros, tiek neteisėkuros klausimų. Na ir šiandien į mūsų posėdį pakviečiau svarbių svečių tam, kad galėtumėm padiskutuoti apie saugumo situaciją. Būtų gerai, jeigu e, galėtumėm diskutuoti remdamiesi informaciją. ir tikiuosi tos informacijos išgirsti iš šių e, ekspertų, kurie pas mus šiandien atvyko. Manau, kad e, Šiandien turime puikią progą surinkti orientacinės diskusijas. Šiai diskusijai skiriame tikrai nemažai laiko. Taigi, tikiuosi, kad e, per nelik e, e, nejausdami laiko spaudimo galėsime pateikti savo klausimus ir išgirsti atsakymus. Pirmas mūsų kalbėtojas yra ponas Dekerkov, ES kovos su terorizmu koordinatorius. Aš norėčiau pristatyti ir kitus mūsų svečius. Rob e, Wainwright, Europolo direktorius, Michelle e, Konings, Eurojusto pirmininkė, toliau Mara Marinaki, e, Europos išorės veiksmų tarnybos daugiašalių ir pasaulinių reikalų direktorė. Na ir Claudio Galcerano, ES tarybos terorizmo darbo grupės pirmininkas. Ir galiausiai Luigi Soreka, E, vidaus saugumo direktorius iš generalinio vidaus reikalų direktorato. Tai aš suteiksiu žodį kiekvienam iš mūsų svečių. Jūs galėsite kalbėti po 10-15 minučių. Aš kiekvienam iš jūsų suteiksiu uh, tam tikrą kalbėjimo laiką. Vėliau įvyks e, klausimų ir atsakymų sesija. Visų pirma, suteiksiu žodį ES kovos su terorizmu koordinatoriui Žilde Kerhoff. Jam bus skirta 15 minučių. Aišku, jūs paskui galėsite dalyvauti ir diskusiją, taigi negalvokite, kad tai bus vienintelė jūsų galimybė pasisakyti šiandien. Suteikiu žodį ponui Dekerhoff, prašom. Labai ačiū. Labadiena, Libė komiteto nariai. Aš norėčiau e, pakalbėti trim aspektais. Visų pirma, kalbėsiu apie grėsmę, ES atsaką ir labai trumpai vardinsiu kai kurios iššūkius. Terorizmo grėsmė uh, siejama su Al-Qaeda sumažėjo, bet uh, Terorizmo grėsmė per pastarosius metus išplito keliomis kryptimis. Visų pirma, mes pamatėme, kad vis e, daugėja terorizmo, teroristų grupių Arabijos pusėsalyje. Tai yra įvairios teroristų grupės, taip pat ir Afrikos kišulyje. Pavyzdžiui, Al-Jakob, Al-Sharia, Marokė, Jemene, e, ir, ir taip toliau. Yra daug tų teroristų grupuočių. Taip pat e, labai išaugo vadinamųjų užsienio kovotojų skaičius. Mes ir e, e, praeitie buvome susidūrę su šiuo reiškiniu Somalija, Afganistane, Jemene, bet niekada šis reiškinys nebuvo tokio didžiulio masto. Manoma, kad yra apie 3000, daugiau kaip 3000 užsienio kovotojų iš Europos. Jie vyksta į Iraką, Siriją, per Turkiją. Netaip jau e, e, daug kainuoja nuvykti į tą šalis. Čia svarbus vaidmo tenka ir internetui. Dar noriu pasakyti, kad Alepo miestas iš tikrųjų uh, netaip jau ir nutolęs nuo Europos. Pavyzdžiui, žymiai sunkiau pasiekti Malį ar Afganistaną. Kodėl mums tai kelia susirūpinimą? Ko gero visi e, sutiksime dėl to, kad e, tie busimieji džihadistai yra apmokomi karinė prasme, jiems yra išplaunamos sme, smegenys, prikišama jiems į galvą e, e, teroristų ideologijos. Jie susiranda naujų draugų iš Arabijos, Arabų pasaulio. Ir yra žymiai praplečiamos jų tolerancijos ribos smurto atžvilgių. Taip pat e, vis stiprėja Daesh arba ESL e, organizacija, grupuotė. Dabar e, su jie e, siejama apie 30 tūkstančių kovotojų, kurie kontroliuoja dalį Sirijos ir Irako teritorijų. Jie turi didžiulių iššūk, didžiulių, turi daug š, finansavimo šaltinių. Jie prekiauja naftą, užsiema įvairią kontrabandą ir taip toliau. Visų pirma, noriu e, prisiminti ir e, karinio karinio antpalio e, Sirijoje ir Irake pasiekmes. Jie prasidėjo po to, kai buvo e, nužudyti e, kai kurie prancūzijos piliečiai Sirijoje. Vienas. Viskas prasidėjo nuo vieno prancūzo e, nužudimo Alžyre. Tie užsienio kovotojai, kurie dabar kovoja Sirijoje ir Irake, kažkada grįž namo. Ir tai gali turėti irgi pasiekmių. Tų pasiekmių bus, jeigu mes nesielgsime atsargiai. Nes tie užsienio kovotojai e, e, jau bus e, suradikalėję. Taigi, dažnai tokie užsienio kovotojai prisijungia prie e, labiausiai ekstremistinių grupių. Ne visų tų e, teroristinių grupuočių tikslas yra pašalinti Assad. Taip pat labai pasikeitė bendra terorizmo situacija. Be abejo, nevyksta e, konkurencija tarp Daesh ir Al-Qaedos. Uh, E, vyksta e, didžiulė konkurencija tarp e, tarptautinio džihadizmo. Ir jau mes matėme, kad yra tokių teroristinių grupuočių, kurios prisijungia prie ISIL ir atsisie, atsiskiria nuo Al-Qaedos. Matome, kad taip jau vyksta Pakistane, Indonezijoje, Ir matome, kad ir Šiaurės Alžyre jau yra e, kuriamas tam tikras kalifatas. Dėl uh, Sirijos. Ten veikia vadinamoji Korasam grupė. Ir joje uh, veikia kovotojai iš Afganistano ir Pakistano. Jie turi labai daug patirties Jie taip pat dirba su vairiais sprogmenų ekspertais iš Jemeno. Jie dažnai naudojasi Europoje išduotais dokumentais tam, kad galėtų patekti lėktuvus. Ir dar vieną dalyką noriu paminėti. Dar kita problema yra taip pat nemažlugusios valstybės, e, kaip kad konkrečiai Libija. Silpnės saugumo aparatas arabų valstybėse e, po arabų pavasario dėl geros priežasties e, šios valstybės panaikino tam tikrus elementus saugumo aparato, nes tai buvo represinės priemonės, bet jos nepakankamai veiksmingai veikė E, kurdamos e, saugumo tarnybas, kurios laikytųsi žmogaus teisų ir tai kelia mums problemų. Ir galiausiai e, didėjant įtampą tarp sunitų ir šytų, tai yra karas tarp islamo atskirų atšakų ir didėjant konkurenciją tarp Irano ir Saudo Arabijos. Ir šiame kontekste, ką mes esame padarę po, per pasarosius dviejus metus viduj ir išorėje atlikome labai daug darbų. Trumpai pristatysiu kai ką iš jų. ES e, kontekste 28 valstybės narės veikia, taip pat yra mažų grupių, 9 valstybės narės, pavyzdžiui, kurios labiausiai kenčia nuo to užsienio kovotojų reiškinio ir um, taryba mūsų paprašė paspartinti darbus ir suteikė e, papildomą pagreitį Junktinių tautų saugumo tarybos sustikimai ir dviejų rezoliucijų e, patvirtinimas 2170, 2178. E, pernai, gegužės mėnesį, E, žmog... Teisingumo ir vidaus reikalų taryba patvirtino strategiją siekiant spręsti užsienio kovotojų problemą. Buvo patvirtintos 22 priemonės. Aš pasiūliau komisiją išorės veiksmų tarnybą e, priemonės ir turime, kalbame apie penkias ašis. Pirmiausia, reikia geriau suvokti tą reiškinį, profilį žmonių, kurie vyksta į Siriją ir Iraką, motyvus ir jų modus operandi. Taip pat mes turime užkirsti kelią tiem žmonėms išvykti iš Europos ir prisijungti prie teroristinių organizacijų Sirijoje ir Irake. Trečia kryptis, mes turime nustatyti įtartinas keliones, kai žmonėms tiems pavyksta išvykti ir taip pat galvoti, ką daryti su grįžtančiais kovotojais, tais, kurie praleido tam tikrą laiką užsienyje ir galiausiai kaip e, reaguoti e, baudžiamosiomis priemonėmis. Paminėsiu keletą priemonių, kurių ėmėmės per pastarosius pusantrų metų dėl pirmosios skripties. Kaip užkirsti kelią, kad jauni europiečiai e, nevyktų į Siriją ir Iraką, nesijungtų prie džihadistų, tai yra sudėtingiausias be ne uždavinys, nes reikia uh, suvokti radikalizavimo procesą, priežastį, kodėl žmonės jaučia pareigą vykti į Siriją ir Iraką. Ir e, ieškoti deramo atsako. Komisija maždaug prieš metus subūrė ekspertų grupę. Tai yra tinklas, susimantis radikalizavimo problemomis, e, sprendžiamos įvairios problemos, pirmiausia, aiškoma, geriausių būdų veikti, paskui skleisti e, tuos būdus valstybėse narėse. E, daug darbo vyksta vietos lygmenių, yra apmokomi e, darbuotojai, pavyzdžiui, socialiniai darbuotojai, mokytojai, kurie tiesiogiai susiduria su tai žmonėmis, bendruomenių policijos pareigūnai, kalėjimų personalas, kad galėtų tie žmonės nustatyti pirmuosius radikalizavimo požiūrius. E, siekiama vietos lygmenių ieškoti atsako, užkirsti kelią radikalizacijai, taip pat e, bendravimą su didelė interneto platforma, nes tikriausiai šis karas ir pirmasis per Twitterį vykstantis karas. Mes turime įtraukti dėlės bendrovės, dėlius veikėjus, e, siekdami, kad ne teisėtas turinys e, greičiau būtų šalinamas iš interneto ir taip pat, kad būtų užkertamas kelias tam tikrų pranešimų talpinimui. Komitetuose įvairiuose vyksta daug diskusijos apie tai, kaip galima e, greičiau nustatyti ir geriau nustatyti tartinas keliones. E, prieš keletą mėnesių mūsų tarnybos maždaug 60 procentų E, užsienio kovotojų, tokių žmonių, kurie nori tapti užsienio kovotojais ir ketina vykti į užsienį. 40 procentų Sirijoje ir Irake buvo nustatyta tų žmonių e, dėl Facebooko ir per kitas priemonės, nes jie e, noris savo nuotraukos deda į Facebooką, pavyzdžiui, su Kalašnikojais ir panašiai. Taigi 60 procentų buvo atveju nustatyta ir policija e, bei saugumo tarnybos mano, kad e, žmonės ketina išvykti ir siekiam pasinaudoti Schengeno informacijos sistemos priemonėmis, kontrolės prie išorės sienų, priemonėmis Europolu ir Interpolu. Jeigu e, atitinkamos tarnybos nesuseka ketinimų. E, žinau, kad tai kelia prieštarų parlamentui, bet mes vis tik tai siekdami įsiaiškinti tokius dalykus norime pasinaudoti e, keleivių duomenų įrašais apie mm, keleivius, e, siekiant gauti informaciją. Ir mes bandome optimizuoti šias priemonės ir mechanizmus. Dėl šiandien informacijos sistemos komisija šiuo metu uh, ėmėsi tam tikrų darbų ir dirbs su valstybėmis narėmis tam, kad pagerintų informacijos kokybę, kurią galėtų pasinaudoti e, slaptosios tarnybos. E, tiksliau, kaip tą informaciją patalpintų tos tarnybos į sistemą, pavyzdžiui, prie e, išorės sienų ar šengeno erdvėje, kad uh, E, būtų, jeigu tam tikri asmenys įtariami turintys ryšių su Sirija ar Iraku. E, spalio pradžioje ministrai kalbėjo apie geresnę išorės sienų kontrolę. Buvo paprašyta komisijos ieškoti bendrų rodiklių ir esant reikalui Šengeno vadovą pakoreguoti, kad būtų galima vieningiau atlikti patikras prie išorinių sienų ir patikrinti, ar tie žmonės nėra ieškomi, jau nėra sistemoje. Taip pat kalbama apie sisteminę elektroninę kelionės dokumentų patikrą. Kol kas e, vizualiai tikrinami yra dokumentai, e, pasienio pareigūnai paprasčiausiai pažiūri dokumentus, bet jų nenuskanuoja. E, E, netikrina, ar nėra duomenų apie tik tam tikrus asmenis e, duomenų bazėje, pavyzdžiui, e, pavoktų dingusių dokumentų duomenų bazėje, ir, bet reikėtų tą daryti, kad būtų išsiaiškinę, ar dokumentai nėra suklastoti ir pavokti ir panašiai. Taip pat mes turime Mes turime biometrinius pasus, aišku, užtruktų laiko pasų tikrinimas, nu, e, bet tokiu būdu galima išsiaiškinti, ar tai nėra suklastoti dokumentai. Dėl e, to, ką daryti su graži, grįžtančiais asmenimis keičiamasi geriausia praktika, ieškoma baudžiamosios teisės priemonių. E, Mišel Koniks apie tai pasisakys Um, jungtinių tautų uh, saugumo tarybos rezoliucija 2178 uh, reikalauja, kad valstybės narės numatytų baudžiamoje teisėje nuostatas, uh, pagal kurias būtų baudžiama už veiklą, kai vykstama į užsienį ir kai žmonės yra apmokomi imtis teroristinės veiklos. Tai yra susijęs su Sirija, Iraku, Afganistanu. E, bet mes neturime pakankamai duomenų ir ieškoma alternatyvų. Siekime į lengvesnės galimybės e, prit taikyti. E, Prancūzijos parlamentas neseniai patvirtino priemonės leidžiančias vidaus reikalų ministrui neleisti kam nors išvykti iš šalies, jeigu turime pakankamai e, svarios e, žvalginės informacijos, kurią turi patikrinti teisėjas, kad tas žmogus palieka šalį dėl tam tikrų tikslų ir tada galima atimti to žmogaus pasą. E, sunku yra įrodyti, kad kažkas ėjo kovoti su teroristinė organizacija, bet e, jeigu yra pakankamai svarių įrodymų, tokiam žmogui galima neleisti išvykti iš šalies. Nekalbėsiu dabar plačiau apie išorės aspektus, tik pasakysiu, kad Užsienio reikalų taryba neseniai patvirtino strategiją dėl išorinių E, aspektų susijusių su į užsienį vykstančiais kovotojais, išorės veiksmų tarnyba ir komisija e, e, prašomos paremti kitų šalių, ne tik kalbame apie ES, bet ir apie Vakarų Balkanus, Šiaurės Afriką, tūkstančiai, ne šimtai žmonių vyksta, pasižiūrėkime į Tunisą, trys tūkstančiai piliečių Tuniso kovoje Sirijoje, užkirstas kelias devyniems tūkstančiams dar išvykti į Siriją ir Iraką taip pat persų įlankos e, piliečiai, šalių piliečiai vyksta iš regioną. regiono E, prašoma padėti toms šalims e, pritaikyti tinkamas priemonės, pagerinti sienų kontrolę, aviacinį saugumą, prevencinės politikos priemonės regione taikyti bet problema susijusi ne tik su kovotojais iš e, užsienio, taip pat ir kyla klausimas, kaip kovoti su islamo valstybės organizacija. Prašoma parengti e, tam tikrą viziją e, Sirijos Irako atžvilgių, kaip pavyzdžiui paremti karinius veiksmus politinėmis tam tikromis priemonėmis. Mes daug ką e, turime e, nuveikti, paremdami naują Irako vyriausybę kuri yra e, atviresnė negu kad ankstesnė vyriausybė ir ji turi gyvendinti įtraukiamojo pobūdžio politiką. Taip pat e, imti imtis priemonių, kurios e, taip pat skirtų e, dėmesį sunitams ir būsiems Sadamo armijos e, kariams. Turkija kaip tranzito šalis užsienio kovotojų, su jie turime dirbti taip pat, bendradarbiauti su Persų įlankos šalimis E, tai nežinome, kad pinigai ir ideologinė parama e, ateina iš ten, taip pat bendradarbiauti su Iranu ir Rusija. E, turime užkirsti kelią šios organizacijos finansavimui, taip pat rinkti informaciją apie karo nusikaltimus ir žmoni, nusikaltimus žmonijai. Pastaraisiais mėnesiais labai daug dėmesio skiriama šiai problemai, e, ką daryti su kovotais iš užsienio ir turime taip pat daug dėmesio skirti kovojant su šia didžiulė organizacija. Dėkui. Atskleidėte naują savo charakterio pusę. E, labai aiškiai matau, kad jūs dabar jau e, esate mm, e, politiko įsijautęs į politiko vaidmenį. E, prieš penkias minutės prašiau jūsų baigti pasakyti, o jūs sugebėjote visą tą laiką išnaudoti. E, mūsų laukia ilgas diskusijos, dar 16 narių norėtų e, pasisakyti iš mūsų komiteto. Kalbame apie aktualius dalykus, kalbame apie užsienio kovotojus, apie keleivių duomenis. E, Ir mes norėtume, kad e, jeigu 16 narių užduos e, savo klausimus, į juos e, galima būtų atsakyti. Mm, kitas prelegentas bus ponas Rob Weinreit, jis ne pirmą kartą lankosi mūsų komitete, jis yra Europolo direktorius. Ir galbūt per 50-11 minučių jis galėtų pristatyti uh, savo mintis, nes e, mes turime nemažai čia patyrusių komiteto narių, kurie norės paklausti ir norime, kad jie sulauktų atsakymų. E, nenorėčiau, kad būtų viskas kaip e, praeitie, kai staiga pritrūksta laiko ir jums, ir jiems. E, jūs esate Britas, na, tikliau, tikriau sakant, Velsietis, tai tikrai sugebė sutilpti į skirtą laiką, nežinau, ar visi supranta skirtumą. Taigi, Robai, e, žodis e, tau ir, aišku, paminės tas klausimus, kurie kolegoms ypatingai rūpi tame tarpe ir dėl keliaivių duomenų. Jeigu teisingai supratau, tai 10 minučių velsiečių kalba. Na, iš principo tada jau reikėtų kalbėti apie 20 minučių. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmą kartą pasisakau naujajame komitete, sveikinuosi su naujais išrinktais nariais. Kalbant e, apie grėsmės, pratesiant tai, ką pasakė Žyl, e, mes turime atitinkamas tarnybas, kurios leidžia mums sekti grėsmės ir parengti reguliarias ataskaitas apie grėsmės e, ir e, tuos ataskaitas e, atskleidžia labai įdomias tendencijas. Pasaraisiais metais matome, kad teroristinių išpolių skaičius Europoje mažėja, taigi tai atskleidžia labai įdomią perspektyvą. Tačiau labai svarbu suprasti, kad ta mažėjimo tendencija daugiausia susijusi su tuo, kad toks separatistinis terorizmas ES tampa vis mažesnė problema. Ir kaip e, Žilis e, akcentavo e, pastaruoju metu, grėsmės, kuris susijusios su religijos paskatintų terorizmu, kai, ypatingai kai kalbame apie e, tai, kas vyksta Irake, islamo valstybės sukūrimas, išpoliai Briuselėje ir kitur e, demonstruoja, kad e, teroristinė veikla, tokia paudžia teroristinė veikla stiprėja, auga. Dominuojanti tema yra užsienio E, kovotojai, e, Žilis teisingai sako, kad e, tas mastas dabar perėjo į kitą mastelį pastaruoju metu, tai kelia, ko gero, pačią didžiausią grėsmę per pastarosius dešimt metų. Tai, kad konflikto zona yra labai smarkiai radikalizuota, tai, kad uh, Islamo valstybė e, turi e, daug patrauklumo, e, kaip tik ir lemia tai reikia pripažinti, tačiau, kad nebūtinai pastarėjai teroristiniai išpoliai buvo susiję tiesiogiai su tais, kurie grįžo iš Irako ar Sirijos. Galbūt jų įkvėpti, kaip kad matėme Kanados pastarojo išpolio atveju. E, tai e, svarbus matmuo čia, nes e, labiau negu kad anksčiau toks terorizmas daro žalą mūsų laisvėms, kuri, kuriomis mes džiaugiamės čia, Europos Sąjungoje. Mes matome, kad tam tikros laisvės yra pažeidinimas internete, socialiniuose tinkluose ir tai kelia žalą mūsų judėjimo laisvėj ir e, laisvas judėjimas e, teisėsaugos institucijoms e, sukelia daug problemų atsekant tokią veiklą. Taigi tokie yra labai svarbus iššūkiai, su kuriais susidurėme, kalbant apie mūsų reagavimą, nekartosiu to, ką sakė Žilis, iš teisėsaugos požiūrio taško žiūrint, pabrėžčiau tris problemas. Pirmoji yra susijusi su kova su terorizmu internete. E, Ir e, tai reiškia, kad su informacinių e, paslaugų tarnybomis mums reikia geresnių santykių, ypatingai e, kovojant su e, socialinių tinklų panaudojimu e, terorizmo tikslams. Daug iš tų technologijų firmų nėra e, linkusios e, bendrauti su vyriausybės institucijomis. Jų interesai yra kaip tik priešingi. Pastaruoju metu mes matėme Google, Apple e, planus e, pradėti taikyti tam tikrus šifravimo įrenginius, kurie e, gali apsunkinti prieigą prie mobiliųjų įrenginių. E, taigi tuo metu, kai, kai mums labiausiai reikia, mes pasigendame tinkamo viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo. Ta problema reikėtų spręsti, taigi tai yra skaitmeninės darbotvarkės problema, apie ją kalbėsiu kitą savaitę, kai e, šis komitetas svarstys kibernetinius klausimus. E, kitas dalykas e, - duomenų e, apsauga. Aš pritarčiau tie, kurie pasisako už gerai subalansuotą keliaivių duomenų rinkimo sistemą. Bet teisėkuros aspektu E, reikia pasakyti, kad čia vaizdas jau beveik pilnas ir šis parlamentas ir kitos institucijos per pastarosius dešimt metų labai daug dirbo, e, parengdamas e, labai svarbės priemonės kovai su terorizmu, tokias kaip bendrasias tyrimų grupės, reglamentus dėl tiesies saugos ir policijos E, dėl tokių agentūrų kaip Europolas ir Eurojustas. Ir dabar mums svarbu, kad tos teisėkuros priemonės būtų tinkamai panaudojamas, kad užtikrintume tinkamą reagavimą į e, šią ir kitas grėsmės. E, nemažai gerų ženklų šią prasme matome pastaruoju metu. ES ir nacionalinės įstaigos, pavyzdžiui, nemažai yra nuveikusios atsekdamos E, e, terorizmo finansavimo e, kanalus. Pastarojame metu matome, kad tokių sėkmių padaugėjo dešimteriopai. Aišku, Europolas kol kas nepakankamai daro atsižvelgiant į iškilusias grėsmės. E, E, tačiau Europolas turi tam tikrų unikalių galimybių teikti tam tikras paslaugas nacionalinėms institucijoms. E, mes e, pradėjome Focal Point Travelers projektą, kuris leidžia unikaliai keistis informaciją saugioje aplinkoje tarp visų su terorizmu kovojančių institucijų nacionaliniu mastu. Taigi galima susidaryti bendrą europinį vaizdą apie įtariamuosius užsiimančius terorizmu. Kad galima būtų panaudoti šiuos duomenys įvardyjant tuos, kurie kelia didžiausią teroristinę grėsmę. Kad panaudotume Europolo koordinavimo e, e, galimybės e, mums Reikia sukurti naują ad hoc e, darbo grupę e, tokiam bendradarbiavimui užtikrinti. Tačiau aišku, kad e, būtent valstybės narės pačios turi pasirinkti, pasinaudoti mūsų priemonėmis ir e, tomis teisėkromis galimybėmis, kurios egzistuoja. 7 minutės ir 15 sekundžių, ponė pirmininkė, Dėkoju, e, panas direktoriau, esu tikras, kad sulauksite nemažai klausimų. Aišku, kad reikia dar daug ką nuveikti. O dabar suteiksiu poniai Konings, ji yra Eurojusto pirmininkė. Dėkoju, e, ponė pirmininkė, esu iš e, Belgijos esu Flamandija, pasistengsiu stilpti į man skirtas 10 minučių. Ponės ir ponai, Lybė komiteto nariai, džiaugiuosi galėdama čia pasidalinti su jumis tam tikrais pamastymais e, e apie tai, ką Eurojustas pastaruoju metu, o iš tikrųjų per paskutinius 10 metų yra nuveikęs. E, E, e, iš tikrųjų, mes manome, kad susirūpinimas dėl e, ir grėsmė kylanti iš užsienio kovotojų pusės auga ir iš tikrųjų mes panašiai į tą problemą žiūrime ir manome, kad draugė turėtume ir bandyti ją spręsti. Panašiai apie tai kalbėti ir panašiai įvertinti. Kaip jau buvo paminėta, jau yra nuveiktas e, nemažas teisėkuros darbas, jis prasidėjo nuo rugsėjo 11-osios e, išpolių. E, tai privedė prie to, kad 2004 metais ir po Madrido E, bombos sprogdinimo ir 2005 metų Londono sprogdinimų. E, toliau buvo bandoma e, stiprinti koordinavimą ir bendarbiavimą kovojant su šiais nusikaltimais. Taryba 2005 metais priėmė, priėmė sprendimą, kurio, kuriame rekomendavo, kad valstybės narės turi įsteigti specialių kovos su terorizmo prokurorų instituciją, kad e, būtina e, keistis informaciją ir geriau bendradarbiauti. Nuo 2006 metų e, Eurojustas reguliariai e, kviečia prie vieno stalo pasėdžiauti prokurorus iš, valstybių, iš 28 valstybių narių, kurie e, atsakingi už kovą su terorizmu. Ir tai iš tikrųjų yra labai e, turtingas patirties šaltinis. E, E, iš 28 e, tų spaliai e, specialiųjų kovos terorizmų korespondentų yra gauta labai vertingos informacijos ir žinių. Mm. Taip pat, skirtingai nuo ankstesnių metų, dabar jau galima spręsti tokius dalykus kaip teroristų rengimas, verbavimas ir kiti dalykai. Manytume, kad policijos, antiteroristinės organizacijos pasinaudoja, vis labiau pasinaudoja e, tais baudžiamaisiais įstatymais, kurie dabar egzistuoja. Kas būtų, jeigu tokių baudžiamųjų įstatymų apibrėžiančių tokias baudžiamasias veikas nebūtų? E, 26 valstybės narės pagal atliktus tyrimus perkelė tas svarbės nuostatas į savo nacionalinę teisę. Taigi ataskaita šią prasme pozityvi. Žiūrint iš praktinio požiūrio taško, tos baudžiamosios veikos vis labiau pasitelkiamos baudžiamosiose tyrimuose ir konkrečiose bylose. Tačiau mes matome ir tam tikro susirūpinimo, e, kai kuri e, nusikalstama veika, e, nusikalstamas elgesys dar neleidžia pasinaudoti pilnomis tyrimo ir baudžiamojo persekėjimo galimybėmis. E, tokie dalykai kaip netiesioginės provokacijos, e, atskirų teroristų darbavimas vis dar nepatenka į tokių veikų sąrašą. Ir tai yra spragos. Jeigu prisiminsime jungtinių tautų e, rezoliuciją 2179, kurią minėjo Žylis, tai raginimas ten labai aiškus. Visas valstybės turėtų turėti. Mm, E, savo teisėje tokias sistemas, kurios galėtų užkirsti kelią teroristams, teroristams keliauti. Ir čia bent jau galėtume pradėti mąstyti apie tai, ar teisinė sąranga, kurią dabar turi, turime, yra pakankamai efektyvi, veiksminga ir adekvati, ar galbūt verčiau pradėti galvoti apie e, tam tikrą bendrąjį vardiklį ir žengti į priekį drauge, E, siekiant apibriežti tas e, baudžiamasis veikas taip, kad e, jos leistų valstybių narių institucijoms tinkamai su šiuo reiškiniu kovoti. Europos baudžiamosios politikos galimybės kovoti su šio reiškiniu skiriasi atskirose valstybėse narėse. Mes matome, kad nacionaliniu lygiu atsirado naujų mechanizmų, tarpdisciplininis požiūris, e, kuris apjungia e, bendruomenių policijos veiklą, bendradarbiavimą su tam e, tikromis saugumo policijos institucijomis ir teismų institucijomis nacionalinių lygmenių e, yra pavyzdžiai, kurie galėtų būti perimti ir kitose valstybėse, kurios labiausiai, labiausiai nukenčia nuo šio reiškinio. Taip pat matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse E, susitelkiama ties, pavyzdžiui, visais jaunais žmonėmis, kurie e, bando išvykti ir išvyksta iš šalies, e, apriepiant ir jaunus vyrus, ir moteris, ir šeimas. Kai pradėjome darbą Eurojust, galvojame maždaug apie šimtą 100 užsienio kovotojų. E, pereitais metais tas skaičius jau buvo apie 700, o šiandien jau kalbame apie 2000. Taigi skaičiai išaugo, bet e, pagal bylų skaičių nematome, kad e, būtų padaugėję atitinkamų nuosprendžių. E, kai kurios valstybės labiau e, kreipia dėmesį į sugrįžtančiuosius, kai kurios juos stebi, kai kurios e, suima, bet e, reikia e, diferencijuoti, reikia žiūrėti į tuos e, sugrįžu, sugrįžėlius, kurie užsima e, verbavimu, kurie e, rengia kitus teroristus ir čia valstybės narės e, elgesi skirtingai. Ar yra iššūkių teismų bendradarbiavimui? Taip, jų yra ir yra daug, keletas jau buvo paminėta, e, įrodymų rinkimas ir e, įrodymų priimtinumas. Mes matome, kad internetas ir socialiniai tikslai yra masiškai panaudojami terorizmo tikslais, Skype'as, kiti socialiniai tinklai ir e, todėl nėra lengva surinkti priimtinus įrodymus e, pilnai laikantis e, mm, įstatymo viršenybės. Todėl Europolas, e, Eurojustas ir kitos teismų institucijos turi čia išlikti mm, teisės sergėtojomis ir užtikrinti, kad viskas bus daroma pagal teisę. Toliau, finansinės problemos atliekant tyrimus. E, Žilis jau tai minėjo. E, e, teroristai ima įkaitus, užsima kita nusikalstama veika ir visa tai yra susijusi taip pat su užsienio kovotojais. Mes Eurojuste bandome mm, patobulinti e, bendradarbiavimo tinklą su tokiamis šalimis e, kaip Turkija, e, Šiaurės vakarų Afrika. Stengiamės įtraukti juos į diskusiją apie kovą su terorizmu, ragindami juos atlikti tam tikrą reikiamą teisėkuros darbą. Na ir pagaliau e, dar kartą grįžtu prie ataskaitos, e, kurioje tie dalykai yra akcentuojami. E, mes šią ataskaitą pateiksime ministrų tarybai šių metų gruodžio pradžioje. Na ir pagaliau norėčiau akcentuoti, kaip svarbu yra drauge kovoti su šiuo reiškiniu. Turime E, išvengti fragmentavimo šiame darbe, turime užtikrinti pilną saugumą, turime drauge kovoti su šia lyga, e, galėčiau tai palyginti su vėžiu, jeigu laiku nesimsime to darbo, paskui gali būti per vėlai. E, po išpolių Bruselėje gegužės 24 dieną apie po Antverpeno įvykių susijusi su verbavimu. Dabar jau turime pakankamai signalų, kurie e, reiškia, kad e, žengėme pakankamą žingsnį į priekį, tačiau vis tik jis dar nėra paskutinis. Dėkoju e, kitų trijų prelegentų labai, norėčiau paprašyti kalbėti trumpiau, nes turime labai ilgą parlamento narių, kurie nori pasisakyti sąrašą ir dar kartą paminėsiu, reikės suteikti galimybę jiems atsakyti. Dabar suteikiu žodį Europos išorės veiksmų tarnybos daugia šalių ir pasaulinių reikalų direktoriai Marai Marinaki. Prašom. Uh, Ačiū pirmininkė, man labai malonu dalyvauti šiame renginyje Europos išorės veiksmų tarnybos vardu. Mes manome, kad tikrai svarbu aptarti kovos su terorizmu e, išorės aspektus. Taip pat reikia kalbėti ir apie užsienio kovotojus. Dažnai e, šios problemos nustamamos į šalį, sprendžiant vidaus reikalus, bet vidaus ir užsienio saugumo aspektai labai susiję tarpusavėje, ypač e, kalbant apie užsienio kovotojus. Kaip žinia, e, šiuo metu vyksta konfliktas Sirijoje ir Irake, apie tai kalba viso pasaulio spauda. ir e, tai sulaukia ir įvairių teroristinių grupuočių paramos, pavyzdžiui, kovotojų grupė iš Egipto. Bet kokia atveju šie dramatiški įvykiai nusipelno mūsų dėmesio, e, jie reikalauja skubaus atsako. Vis dėlto tai nėra vienintelis mūsų susirūpinimas. Žil jau sakė, kad e, kelia susirūpinimą uh, smulkesnės teroristinės grupuotės, kurie anksčiau rėmė, kurios anksčiau rėmė Al-Qaeda. Yra parengta vidinė ataskaita, kuri netrukus bus oficialiai paskelbta. Ta ataskaita jau dėja nutekėjo į kai, kurią, kai kurios leidinius. Ir ten kalbama apie tai, kad labai padidėjo užsienio kovotojų skaičius. Alkaedos e, kovotojų skaičius sumažėjo, nes e, sumažėjo ir džihadistų entuzijazmas, kai kurie perbėgo į, į ISIL. Į Matome, kad dabar konfliktas e, Irake ir Sirijoje pasiekia neregėtus mastus. Iš viso skaičiuojama, kad yra apie 15 tūkstančių užsienio kovotojų iš 18 pasaulio šalių. Jos jungės, šie kovotojai jungiasi prie ISIL ir kitų teroristinių grupuočių. E, Šių užsienio kovotojų kilmė yra labai įvairi. 3000 kovotojų yra atvykę iš ES, apie tai kalbėjo anksčiau kalbėjo asmenys. Ir mes baiminamės, kad šis reiškinys išplis ir e, kitose regiono šalise, nes e, kitos regiono šalis irgi labai pažeidžiamos, jos labai jautres, e, reiškinys gali išplisti ir jose. Beje, Al-Qaeda taip pat dar veikia ir veiksmingai veikia. Matome, kas vyksta Somalija, Jemene, Pakistane, Alžyre. Yra žmonės grobiami, e, grobamos jaunos mergaitės, jos e, verčiamos ištekėti. E, taip atsitiko pavyzdžiui Nigerijoje. Yra kovojama ir su uh, medikais, kurie e, e, platina poliomelito vakciną Pakistane. Reikia pasakyti, kad 2013 metais įvyko apie 10 tūkstančių teroristinių išpolį. E, jų metu žuvo apie 18 tūkstančių asmenų, dar tūkstančiai buvo sužeisti. Didžioji au, terorizmo aukų dalis kai kuriais vertinimais apie 90 procentų asmenų yra musulmonai. ES tenka užduotis, e, kad reikia parengti konkretų atsaką. E, jis turėtų būti siejamas su kovos su terorizmu strategija. Su terorizmu reikėtų kovoti globalių lygmenių, e, gerbent žmogaus teisės Um, e, e, užtikrinant saugumą ES ir leidžiant piliečiams gyventi laisvą saugumo ir teisingumo erdvėje. Dar noriu paminėti tris svarbiausius dalykus, kovojant su terorizmu. Reikia formuoti tarptautinį požiūrį, įtraukiant ir politikus. Antra, e, reikia plėtoti pajėgumus, E, kovojant su terorizmu, o taip pat ES turėtų prisimti atsakomybę. Spalio 16 dieną aš jau dalyvavau bendrame e, AFET ir Lybė komiteto posėdėje. Jungtinių tautų e, generalinio sekretoriaus pavaduotojas ponas Lebred apie tai labai išsamei kalbėjo. Jis sakė, kad jungtinių tautų nuomonę reikia globalaus atsako, sprendžiant užsienio kovotojų problemą. Visos ES valstybės narės prisidėjo prie, paremė jungtinių tautų rezoliucijas 278. Į New Yorką e, atvyko ir tarybos atstovai, kad dalyvautų saugumo tarybos asamblėje sprendžiančios klausimus. Patys svarbiausių klausimai, kurios reikia spręsti, yra susiję su baudžiamoju teisingumu, um, kova su terorizmu. Taip pat reikėtų e, teikti pagalbą šalims, kurios kenčia nuo terorizmo, tam, kad jos galėtų irgi įgyvendinti savo įsipareigojimus. Mes čia labai glaudžiai bendradarbiavame su jungtinėmis tautomis. Prisėmėme ir dar vieną užduotį. ES ketina imtis iniciatyvų įgyvendinant konvenciją 2178. Mes e, tai, apie tai informavome ir e, jungtinės tautas spalio 20 dieną. Mes koordinuojame veiksmus su jungtinėmis tautomis. Bruselėje rengiame konferenciją skirtą kovai su terorizmu. Ji reikalinga tam, kad galėtumėm sudaryti konkrečių kovos ir prevencijos veiksmų sąrašą. Kaip... Ir taip pat mes uh, užsienio uh, reikalų ministrų taryboje spalio 20 dieną patvirtinome uh, strategiją, kaip kovoti su užsienio kovotojais. Didžiausias dėmesys yra skiriamas Sirijai ir Irakui. Mes tikimės, kad esime darbą su kitais kolegomis iš komisijos tam, kad įgyvendintumėm konkrečius prevencijos e, e, projektus Irake ir Sirijoje. Tai yra e, projektai skirti radikalizacijos prevencijai. Pirmininkas, aš tiesą sakant, norėčiau jūs nutraukti jau ėmiau e, e, plaktuką į rankas, bet jis man, ačiū Dievui, iš tų rankų iškrito. Tikrai labai įdomus jūsų pasisakymas, bet e, vis dėlto dar yra ir 19 narių, kurie norės pasisakyti, sudalyvauti diskusijoje. Galiau jūs kažkaip tai baigite savo pasisakymą, o visų likusių kolegų paprašysiu kalbėti nedaugiau kaip po, dvi, po šešias minutės nes komiteto nariai dar pateiks klausimus ir juos reikės atsakyti. Kaip sakiau, dar yra 19 narių kalbėtojų sąraše. Ačiū, pirmininkė. Tai aš dar paminėsiu žmogaus teisės, kiek suprantu, jos visiems yra prioritetas. Uh, Taip pat e, yra ir tam tikros gairės kovai su terorizmu. Jomis mes visą laiką vadovaujamės vykdydami kovos su terorizmo projektus įvairiose valstybėse. Dar vienas svarbus dalykas tai yra politinis dialogas su susijusiomis šalimis visame pasaulyje. Tai yra ir jungtinės tautos, JAV, Kanada, Australija, Turkija, Saudo Arabija, Pakistanas, Indija ir kitos šalis. Mes norime užtikrinti, kad visos šalis dėtų tokias pačias pastangas. Svarbus ir daugia šalis bendradarbiavimas kovos su terorizmu forume. Ten mes taip pat imamės įvairių iniciatyvų kovoje su terorizmu. Kovojame su uh, ekstremizmu. Abu Dabi yra sukurtas uh, kovos su terorizmu centras, jam buvo skirtas finansavimas. ES taip pat uh, yra skyrusi daugiau kaip 2 milijonus eurų atsparumo fondui. Taip pat mes įgyvendiname projektus susijusius su baudžiamuoju teisingumu. Pavyzdžiui, Maltoje Ir dabar laukiu jūsų klausimų. Su, mėl, su noru, mielu noru juos atsakysiu. Na, yra tikrai labai daug narių, kurie nori pasisakyti, tai E, dėl e, jūsų pačių interesų aš siūlyčiau likusiems dviems svečiams kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Ne, nelgiau kaip po penkias minutės. Kalbėdami trumpai, jūs nieko neprarasite, atvirkščiai, nes turėsite galimybę bendrauti su komiteto nariais. Taigi po penkias minutės kiekvienam prašom. Dabar e, ponas Klaudijo Kalcerano ES tarybos terorizmo darbo grupės pirmininkas. E, nekalbėkite ilgiau kaip penkias minutės, nes dar galėsite pasisakyti vėliau. Prašom, ponas Galcerano. Grazie, signor Presidente. Ačiū, pirmininkė. Aš išnaudosiu man skirtą laiką tam, kad paaiškinčiau, kokie yra mūsų prioritetai. Kokiais prioritetais vadovaujasi pirmininkaujant Italiją terorizmo darbo grupėje. Visų pirma, noriu paminėti štai ką. Mes siekime pagerinti operatyvinį bendradarbiavimą tarp kovos su terorizmu e, e, organizmų arba institucijų. Aš kuo puikiausiai žinau, kad norint susidoroti su tokia didžiulė grėsme, daug kas priklauso nuo to, kokios informacijos turime ir kokios ji yra kokybės. Taip pat daug kas priklauso ir nuo informacijos mainų. Taigi, e, pirmininkaujant Italiją tikrai e, dėjo daug pastangų tam, kad būtų galima pagerinti e, informacijos rautus, ypač tarp teisėsaugos ir žvalgybos pasaulio. Mes norėtumėm rekomenduoti visoms ES valstybėms narėms e, naudotis e, daugia šaliais instrumentais, kovojant su užsienio kovotojų fenomenu. Būtent apie tai šiandien ir kalbame. Mūsų svarbiausias prioritetas yra užtikrinti mūsų visuomenės saugumą. Dar vienas svarbus dalykas yra štai koks reikėtų e, sustiprinti bendradarbiavimą su ES kaimininėmis šalimis, kurios taip pat susiduria su užsienio kovotojų problema. Aš čia e, e, konkrečiai kalbu apie vakarų Balkanų šalis. Dabar padedama šioms šalims kurti pajėgumus kovai su terorizmu. Taip pat mes manome, kad reikia labiau gilintis į įvairius terorizmo reiškinius. Uh, E, pabandysiu paaiškinti. Jeigu girdime kalbant apie užsienio kovotojus, tai e, dažniausiai įsivaizduojame tuos asmenis, kurie e, nori vėl patekti ES teritoriją ir veikti prieš mus. Taip jau yra atsitikę ir tai vėl atsitiks, jeigu mes nesimsime veiksmų. Labai svarbu pažinti, būti gerai susipažinus su šiuo reiškiniu. Nepakanka, e, kad su šiuo reiškiniu kovotų policija ar kitos institucijos. Mums reikia atsako europinių lygmenių. Kaip jau sakiau, visų pirma, reikia stengtis kuo geriau šį reiškinį pažinti. Į šį procesą reikėtų traukti daug įvairių susijusių pusių, taip pat ir pilietinę visuomenę. Noriu iškelti ir vieną e, problemą. E, tai yra migracijos rautai. E, e, migrantai plūsta į ES dažnai per mano kilmės šalį, per Italiją. Šie du reiškiniai tarpusavį susiję. Migracija ir terorizmas tarpusavį gali būti susiję. Mes dėl to turime ieškoti bendrų at, e, atsakymų, kaip spręsti šias problemas. Čia svarbu užtikrinti geresnį operatyvinį bendradarbiavimą, taip pat bendradarbiavimą ir informacijos mainų srityje. Na ir galiausiai. Reiškinio paži... pažinimas e, gali būti pasiekiamas ir keičiantis geriausią turimą praktiką ir patirtimi. Tie, kas geriau susipažinę su terorizmo reiškiniu, e, turėtų būti pareigotas keistis geriausią turimą praktiką su kitomis šalimis, e, kur e, e, dar tik tais e, kuriami kovos su terorizmu pajėgumai. Tai tokie yra pirmininkančios šalies e, prioritetai ir tikiuosi, kad iš tikrųjų kalbėjau taip trumpai, kaip kad ir prašė pirmininkas. Uh, Dabar galiausiai Luigi Soreka, komisijos atstovas. Ačiū pirmininkė, mano užduotis palengvės, nes e, daug kas jau buvo pasakyta apie komisijos darbus. Pirmiausiai e, Žildė Kirchove pristatė tos darbus ir kiti kolegos. Noriu pasakyti, kad požiūris pasirinktas komisijos per pastarosius metus įgyvenant ankstesnę vidaus saugumo strategiją e, bus tęsiamas ir toliau. Vidaus saugumo strategija e, skirta kovoti su terorizmu ne tik iš e, teis teisės saugos požio taško. Mes turime taikyti platesnį požiūrį, represinės priemonės taikyti, bet taip pat ir prevencinės administracinės priemonės. Tai reiškia, kad mes turime įtraukti visus ir komisija yra geriausioje padėtyje, kad įtrauktų akademinio pasaulio atstovus, pilietinės visuomenės atstovus. Mes, e, E, patenkinto darbo, kurį atlieka kovos su radikalizacija tinklas, e, bendradarbiaudamas su vietos bendruomenėmis viešosios valdžios institucijomis dėl nukentėjusių aukų, norėčiau pasakyti dar e, kad tai yra labai svarbu, svarbi mūsų veiklos sritis. Internetas. Palaikome dialogą su interneto bendruomis Pirmiausiai e, sieksime teisėsaugos ir operatorių e, mokymo stiprinti ir bendradarbiavimą. Mes taip pat pradėjome vieno projekto finansavimą milijonas eurų skirta dviejiems metams įkurti specialiai grupiai strateginė komunikacija nacionalinių lygmenių. Tuo ir apsiribosiu ir suteikiu žodį jums mažiau kaip po dviejų minučių. Gražinu jums mikrofoną daugiau kaip mažiau kaip po dviejų minučių. Kolegos, dabar galėsite pateikti savo klausimus, o jums leidus aš pats norėčiau trumpai e, paklausti Žil, kadangi e, jisai dirba šioje srityje, kiti klaus apie keliaivių e, E, duomenų įrašus. Dabar aš norėčiau paklausti apie tai, ką pasakė naujasis Britanijos slaptųjų pasiklausimų tarnybos e, direktorius. Jisai kalbėjo apie tai, kad didelės bendrovės nekoduoja E, tam tikrų dalykų neužtinė saugumo ir dėl to jos yra e, <laughs> nu, tarsi kaltos dėl tam tikrų dalykų, ar jo interpretavimas yra mm, teisingas. Ir e, ką Jūs galėtumėte pasakyti apie tai? Žinau, kad klausimas yra labai aktualus ir žinau, kad Jūs turite žinių apie tai, dėl to norėjau Jūsų apie tai ir paklausti. O dabar Ana Gomeš. matome, kokia yra baisi padėtis, jie atspindi realybę. Labai daug kas padaryta, bet dar daugiau nepadaryta. Dvi šalis, pavyzdžiui, neįgyvendino e, teismų bendradarbiavimo sprendimų, apie tai kalbėjo e, ponė Kioniks e, bendradarbiavimas tarp žvalgybos organizacijų. Aš jeigu būčiau teroristas, tai pasirinkčiau vieną iš tų dviejų šalių, tai būtų lengviau dėl teismų bendradarbiavimo. Tai būtų naudinga, bet e, politinė prasme, ponia Dekirchove, e, kai kurios valstybės narės kalba apie pilietybės atėmimą, nekalba apie pasus, kurie užkirstų kelią kelionėms, bet pilietybės atėmimą. Uh, Tai prieštarauja ne tik žmogaus teisėms, bet yra e, neproduktyvų ir perkelia į mūsų kaiminystę problemas. Ponas De Kirchhoff kalbėjo apie Libiją, bet ar tai yra, tokia, tai yra tokia problema, bet visiškai ji yra pamirštsakingos labai dėlė dalimi už tai, kad situacija taip pablogėjo Libijoje parlamentas visą laiką reikalavo dėmesio šiai šaliai. Žinau, kad, e, beje, ponė Marinakė net nepaminėjo e, Libijos. Jūs paminėjote taip, Libija didžiulė problema ir aišku, kad yra aiškus ryšys su Iraku ir Sirija, bet ji dar arčiau mūsų sienų. Valstybės narės e, bijosi imigracijos pasiekmių kalbame apie e, neturtingų žmonių imigraciją, bet mes tarsi palankiai žiūrime į turtingesnių žmonių imigraciją per tam tikras vizų priemonės. Wainwright, e, ponė, gal jūs galėtumėte pasakyti, kaip e, būtų mums galima veiksmingiau susekti finansavimą. Ponas Barzani, užsienio reikalų komitete, kalbėjo apie vieną sritį, kur galima labai daug ką padaryti. Kalbam apie Turkiją, Saudarabiją, Katarą. E, tai yra mūsų tarsi partneris kovojant prieš islamo valstybę, bet tuo pačiu metu tos šalis tarsi remia ją ir rėmė, kad ji taptų tokia, kokia e, tapo. Dėkui, pirmininkė kolegos, norėčiau padėkoti Jums už tokius įdomius pasisakymus. Mes savo komitete e, kartais išgirstame mm, pasisakymus, kurie nepristato aktualios padėties. Prieš porą savaičių Aš susitikau su saugumo žvalgybos organizacijos atstovais, nevyriausybinio organizacijos atstovais, taip pat e, sutikau su žmonėmis dirbusiais musulmoniškose šalyse. Bandžiau e, taip pat e, susitikti su mečetės lankančiai žmonėmis ir sukaupti tam tikros informacijos. Aš esu girdėjus, kad prieš dvi ar tris savaitės. Mečete Hamburge. Vienoje mečetėje buvo uh, priimti žmonės, e, įskaitant moteris, kurios buvo verbuojamos e, tapti islamo kovotojų sutuoktinėmis. Ir tos moterys taip pat e, e, tarnavo, patarnavo nuvykusios į Siriją ir Iraką ir mečetėse jos buvo apmokomos. E, vienas dalykas yra vyrai kovotojai, kurie vyksta, bet taip pat yra ir moterų joms, jiems padedančių. Žinome, kad e, elgesys su moterimis kelia problemų, dėl to kyla daug problemų. Socialiniai tinklai buvo paminėti. kaip e, bendrovės, e, kurios palaiko socialinius tinklus, bendradarbiauja su jumis. Trečias klausimas. ką darys ateityje valstybės narės, kad paspartytų keitimas informaciją. Čekija yra, pavyzdžiui, tranzito šalis, nes daug kovotojų iš užsienio grįžta per Čekiją. Labai ačiū, gerimas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie atvyko pas mus šiandieną. Išgirdome labai daug informacijos Europolo e, atstovai taip pat pristatė savo veiklą. Aš Graikijoje e, susitikau su nukentėjusiais e, žmonėmis, kurie nukentėjo nuo įvairių teroristinių grupių. terorizmas tarsi dėl politinių motyvų iš pradžių e, atsirado, paskui yra kiti veiksmai. E, ir ši problema nėra aktuali tik Europai, tai yra globali problema. E, kai kas, kažkas sakė, kad 90 procentų ar daugelis kovotojų veikia dėl religinių paskatų ir mes turime taip galvoti ir kad, kaip mes spręsime šią problemą, kaip jūs galvojate taikyti prevencinį požiūrį, kaip kontroliuoti padėtį. Jeigu viskas e, bus pagrįsta tik tai teisės sauga, tai mes tarsi atsiliksime. Ir dėl finansavimo, kaip jūs žiūrite į finansavimo organizavimą, kaip sekate, tai aišku, yra labai daug aspektų. E, kitas dalykas, e, patikrinimai pasienyje, bet sekti visą veiklą tai yra kur kas sudėtingiau. Uh, yra daug finansavimo šaltinių, tai yra labai apčiuopiama grėsmė, nuo kurios gali nukentėti ne viena ar dvi šalis, bet visos valstybės narės ir mes turime bendrą požiūrį globalų taikyti, ne tik ES turi veikti, nes mes visi esame susiję. Manau, kad neturėtume galvoti tik tai apie šalis, iš kurių tie žmonės yra, bet Pripažinkime, kad tas reiškinys plinta nekontroliuojamai. Ir mes negalime tik tai stebėti. Turime įsižiūrėti į esmę ir suvokti, kas vyksta. Turime e, e, suvokti, kad tai yra organizuota veikla ir kiek tai susijęs su organizuotu nusikalstamumu. Yra įrodyta, kad tos struktūros turi ryšių su organizuotais nusikaltėliais. Taigi reikia ir tą elementą įtraukti į lygti. Birgit Zipel Ačiū, pirmininkė. Aš prisipažinsiu, kad esu šiek tiek sutrikusi šioje diskusijoje. Man susidarė toks įspūdis, kad jau nebeaišku, kas tikrai galėtų padėti išspręsti problemą. Uh, Aš jau nesakysiu, kad JAV jau ne vieną, ne vieną dešimtmetį renka visus įmanomus duomenis. Po rugsėjo 11 dienos ji vis aršiau kovoja su terorizmu. Ir taip tai yra būtina, nes vis prastėja saugumo situacija. Bet vis dėlto uh, Pagalvokime ir apie tai, kad buvo apribotos kai kurios pagrindinės teisės, renkama daug domenų, nes tai pasitarnauja mūsų piliečių saugumui. Ir kiekvieną kartą, kai įvyksta e, teroristinis išpolis, sakoma, kad reikia daryti dar daugiau. Dabar susidūrėme su užsienio kovotojų problema, dabar vėl turime dar daugiau daryti ir dar labiau apriboti pagrindinių teisių. Ir man atrodo, kad kila pavojus mūsų laisviai. Na, bet e, Man yra tikra mislė, kaip apribojus pagrindinės teisės ir laisvės galime kovoti su grėsme laisviai. Aš asmeniškai manau, kad reikia rimtų politinių argumentų, kovojant su tais, kas uh, e, darbuoja užsienio kovotojus. mes dabar aiškiai parodome, kad jų bijome, nes e, patys savanoriškai apribojame savo e, laisvę. Pažiūrėkime, e, ką jie daro su į nelaisvę patekusiais asmenėmis, tiesiog nukerta galvas. Kai kurie juos laiko tikrais herojais, tuos užsienio kovotojus. Uh, kai uh, užsienio kovotojai grįš, jie potencialiai gali, gali kelti didelę grėsmę. Tai nebūtinai yra vien tik tais jauni vyrai, tai gali būti ir šeimos, ir vyresni vyrai, net ir moteris. Ir e, kai tie asmenys sugrįž, tai ko gero didžioji jų dalis bus praradusi visas iliuzijas, traumatizuota. Uh, jiems e, ko gero reikės e, pagalbos. E, ponas Dekerhoff, o taip pat ir komisija kalbėjo apie tai, kad yra kovos su radikalizavimu tinklas Europoje. Ir tuo tinklu buvo tikrai labai džiaugta, kad tas tinklas problemų dar neišsprendė. Kaip kad pasakė ponas Dekerhoff, mes turėtumėm uh, imtis e, priemonių kovodami su radikalizavimu. Mes bandėme tai padaryti, bet tikrai ne viskas pasisekė. Pasižiūrėjus, kas darosi valstybėse narėse, e, manau, kad apie viską daug kalbama. Kalbama apie valstybinės represijos, priemonės, uh, Bet reikia ir e, prevencijos, reikia ir paramos tiems, kas nori pasitraukti iš užsienio kovotojų gretų. Pirmininkė, e, baigtama noriu pasakyti dar štai ką. Mes e, kovojame su užsienio kovotojais, bet dar nesame išsprendę visų klausimų. Pavyzdžiui, iš kur jūs gavote tos skaičius apie išvykusių kovotojų skaičių? Iš kur jūs tiksliai žinote, kad, pavyzdžiui, yra 3000? Ar jūs turite kažkokių tai PNR duomenų? Ar ir kaip jūs nusprendėte, kad jie yra pavojingi nusikalteliai? Iš kokių domenų? Aš nelabai e, supratau, kokiais faktais jūs remiatės. Tai man atrodo, kad sunku būtų galvoti ir apie tai, kad įmanoma problemą išspręsti. Dėkoju, nenorėčiau riboti kolegų pasisakymų laiko, ypač kalbant apie tokias aktualias problemas, tačiau kolegas padėkite vieni kitiems e, E, nors ir suprantu, kad problemas labai svarbios ir nenoriu nieko riboti. Dabar žodis Timothy Kirkhoffui. E, tikiuosi, kad labai trumpai galėsiu pasisakyti. Aš noriu konkrečiai užduoti klausimus e, ponams Weinreit ir ponui De Kerhov. Man įdomu būtų išgirsti jų nuomonę. Aš apie savo hobį, pranešimą apie keliaivių duomenų rinkimą nekalbėsiu. Bet e, ką jie galvoja apie ES reikalingas teisėkuros priemonės, kurios e, galėtų e, padėti atsispirti iškylančioms ir didėjančioms grėsmėms saug, saugumui. Ir ką geriau galėtų nuveikti ES institucijos. Kalbant apie kovą su terorizmu, ką dar galėtume padaryti greta to, ką jau dabar darome? E, e, e mūsų komiteto nariai sako, kad e, nors vis daugiau priemonių turime, vis daugiau duomenų surenkame, ta grėsmė vis tiek auga. Tad ko norėtumėte iš mūsų, ką galėtume mes daugiau padaryti? Dėkui, e, dabar žodis Kornelijai Ernst. Labai ačiū. Jūs visi, kurie sėdite priekyje, kalbėjote apie tai, kad reikia bendro požiūrio, globalaus požiūrio. Jūs tokio požiūrio nepasiūlėte, jūs kalbėjote apie represijos priemonės. Ir mūsų svečiai yra iš institucijų. Pilietinė visuomenė nėra visiškai atstovaujama. Tai labai keista, kad buvo pakviesti tik tokie svečiai mūsų diskusiją. Jūs neištarėte nei vieno sakinio apie priežastis, šios problemos priežastis. Būtų įdomu sužinoti, ar turite kokios nors informacijos apie tikrasią šio reiškinio priežių, e, e, priežastis. priežastis Ar jūs galite e, pateikti daug informacijos, ar buvo atlikta kažkokia tai konkreti analizė, e, tyriant šį reiškinį? Ir dar vienas svarbus dalykas yra eksportuojami ginklai į e, diktatorių valdomas šalis. Yra labai daug spragų e, būtent ginklų importos rytyje. E, bet jūs apie tai irgi nekalbėjote. Ir man kilo dar vienas naivus klausimas. Iš ko jūs atpažįstate užsienio kovotoje? Kas tai yra? Iš ko jūs atpažįstate tokį asmenį, iš to, kaip jis keliauja, iš paso, jūs randate kažkokios tai informacijos internete, pasižiūrite jo nuotrauką ir už karto viskas aišku. Tai kaip jūs juos atpažįstate? Gal atlikote ir čia kažkokią analizę? Ir dar vienas klausimas dėl priemonių. Buvo kalbėta apie tokias priemonės kaip paso tėmimas, neleidimas išvykti, didesnė kontrolė tų asmenų, kurie atvyksta iš riziką keliančių šalių. Pavyzdžiui, visi atvykstantis iš Sirijos turėtų būti kontroliuojami. Ir Čia man kažkas tai nepatinka, nesutampa galais, nesutampa galai. Ar tai neprieštarauja ES teisiai? Kaip ši priemonė suderintina su ES teisės aktais, pavyzdžiui, su asmens duomenų apsauga? Ir ar jūs manote, kad būtent tos priemonės tikrai įveiks terorizmą? Ar jūs tikrai taip galvojate? Aš nelabai e, galiu tai įsivaizduoti.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 E, prieš porą savaičių e, e, girdėjome apie tai, ką mes turėtume padaryti kaip parlamento nariai ir kaip žmonės žiūri į tokias šalis kaip Egiptas, Libija, Tunisas, Pakistanas ir taip toliau. E, buvo kalbėta apie mm, valstybių narių turimas priemonės, buvo kalbėta apie tai, kad reikia įgyvendinti jungtinių tautų rezoliucijas dėl džihadistų keliavimo. Bet mano klausimas, o kaip skirtingose valstybėse narėse praktikoje tas rezoliucijas visas įgyvendinti? E, mm, e, mes turime e, valstybėse narėse tam tikrų partijų, kurios pasis, pasisako prieš imigraciją, pavyzdžiui, e, e turi nusistovėjusią poziciją šiuo klausimu ir visiškai nenori tos pozicijos keisti. E, čia, man atrodo, susidurime su migrantų stigmatizavimo klausimu. Kalbame apie žmonių teisės, kalbam apie teisę tą teisę vykti į Siriją, pavyzdžiui. Bet man regis, tarp po visu tuo slepiasi viena problema. Kitaip sakant, jeigu aš dirbčiau uh, raudonajame kryžiuje ar Aš ramiausiai galėčiau nuvykti į tas šalis tam, kad kažką nužudyčiau. Uh, Aš norėčiau išgirsti tinkamą analizę e, e, kol kas daug žmonių gyvena sapnų pasaulyje, utopijoje, kuri visiškai nesutampa su tikrove. E, E, ten keliaujantys žmonės iš tikrųjų kelia rimtą grėsmę mums e, Europoje. Yra valstybės, kurios eksportuoja tuos kovotojus, jie kelia grėsmę tarptautiniam saugumui ir taikai, ir tai vyksta tikrovėje. O mes čia Briuselėje apie tai tik tai kalbame. Manau, kad e, šiame parlamente mes netinkamai atliekame savo pareigas. Turime sustiprinti stebėsenos institucijas, turime sustiprinti e, sienų apsaugą, šengeno sistemos veikimą ir turime rimtai galvoti, kaip ginti savo piliečius e, Europoje. Turime veikti remdamiesi taisyklę ir užtikrinti, kad tie, kai tie kovotojai sugrįžta į Europą, turėtų rimtų nemalonumų. Turime padaryti viskas, kas būtina, kad e, duris būtų uždarytos. Dėkoju, nenoriu drausminti kiekvieno, bet jau dabar yra šešios valandos ir aš tikrai norėčiau suteikti galimybę prelegentams atsakyti į jūsų klausimus, nes antraip jūs nusivilsite, kad neišgirsite atsakymų. Tad e, prašom, e, neviršykite dviejų minučių kalbėjimo laiko, o dabar žodį suteiksiu poniai Žauly. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Visus išklausime, jūs apibūdinote pasaulį, kuriame gyvename ir bijau, kad įvaizdis yra gana vienašališkas. Niekas nepasakė, E, kokie yra silpnieji politiniai Europos e, taškai. Mes turime daug problemų su kovotojais e, Sirijoje. Taip pat turime daug problemų dėl Libijos, bet tai yra susiję ir su mūsų silpnaisiais aspektais. Norėčiau paklausti jūsų, kokie yra, kokios teisinės priemonės mūsų kovojant su terorizmu ir kaip E, ką daryti su stebėsena. E, yra byla, vis, visi apie tai e, žinojo, buvo, bet kilo organizacinių problemų Žinome, kad jisai nužudė kelius žmonės e, ir sužeidė kelis. Kaip e, išpoliai rugsėjo 11. Grėsmė buvo žinoma. Ir žinome, kad tarnybos tarpusavėje nesutarė, kovojo ir dėl to e, nebuvo užkirstas kelias tam tikriems veiksmams ir aš bijau, kad e, ir mes neišspręsime visų problemų. Žinau, kokios yra problemos Afganistane. E, talibanas toliau žudo žmonės, nežiūrint to, kad ten yra NATO ir e, yra visuotinis sekimas taikomas. Didžiuliai ištekliai mesti. Bet reikės e, naujo susitarimo ir naujas prezidentas e, turės kažką daryti dėl Talibano. Ir mes turėtume keistis informaciją. Ką? Ir prancūz... kalbama ataskaitoje 46 puslapyje apie Prancūziją. Kalbame apie teroristinius išpolius, separatistų 58 veiksmai, kiti taip pat konkrečiai neapibriežti dar paminėti veiksmai. Bet e, matome, kad pirmiausia dėmesys skiriamas yra separatistams. Jeigu pasižiūrėsime į terorizmo grėsmės, tai kai kurie dalykai Prancūzijoje egzistavo šimtmečius. Nereikėtų tam tikrų laisvių aukoti. Taip reikia aktyviai kovoti su terorizmu, bet ne aukojant tam tikrų dalykų. Tikrai labai nenorėčiau uh, nutraukti pasisakymus, uh, bet jau dabar yra po šeštos valandos. Labai prašau kolegų neviršyti dviejų minučių ir gerbti kitą kitus kolegas. E, kitaip man teks pradėti nutraukinėti kalbėtojus. Ir tai sakau paskutinį kartą ir kitą kartą po dviejų minučių nutrauksiu kalbėtoje. Dabar žodis ponui Voit. Devoit. E, e, reikia ne tik baigti, bet ir pradėti laiku. Taip, atleiskite, ačiū pirmininkė. Man iškilo štai koks klausimas. Jei išsijungia kalbėto mikrofonas. Taigi, man kyla štai koks klausimas. Kam yra renkami įrodymai, jeigu, kaip jūs sakėte, nedraudžiama išvykti ir nėra draudžiama išvykti kovos tikslais? Lygiai e, tas pas pasakytina apie asmenis, kurie vyksta į Ukrainą ir ten galbūt kovoja separatistų pusėje arba ukrainiečių pusėje. Tai ką, kas atsitinka su įvairiamis teisinėmis galimybėmis? Ar galima tam pasipriešinti, pažiūrėjau, atimant pasą? tais atvejais įkyla kažkoks tai tarimas, kad tas asmo kažkur tai galėtų vykti kovoti. Man atrodo, kad tam turėtų būti numatytos galimybės ir pasipriešinti, taip pat turėtų būti numastytas laikotarpis, kuriam reikėtų atimti pasą. Šie klausimai dar neišspręsti. Bet to piliečiai turi teisę laisvai judėti ir tais atvejais, kai jie turi dvigubą pilietybę. pilietybę jie po kovos veiksmų gali vėl sugrįžti į Europos Sąjungą. Jeigu yra įrodyta, kad kažkoks asmo tikrai kovojo, gal iš jo reikėtų atimti dvigubą pilietybę, tokiu būdu jam užkertant kelią sugrįžti Europos Sąjungą. Ačiū. Next is, um... Dabar žodis ponui Lopes Aguilar. Dėkoju, pirmininkė, e, nemažas prelegentų ratas e, ir iš tikrųjų kalbame apie Libė komitetui labai svarbų klausimą - terorizmą. E, galėčiau nemažai pakomentuoti, bet aš norėjau tik užduoti klausimą. Mes kalbame apie tai, kad pagrindinė priežastis, dėl ko tie užsienio kovotojai egzistuoja, yra religija. O iš tikrųjų, ar tai ne skurdas, ne nusivylimas, ne socialiniai klausimai? Mes kalbame apie būtent šito tipo e, terorizmo plėtrą, bet e, nedaug kas kalba apie ekstremistinį dešinį teroriz, terorizmą. E, mes turėjom pastaruoju laiku vieną labai didelį e, dešiniojo, e, dešiniosios pakraipos ekstremistinį terorizmą ir išpulį Utojos saloje, kur buvo nužudyta šimtai žmonių. E, ka, kaip, kaip dėl to dalyko, ar e, e, vien e, tik tai apie aną terorizmą reikia kalbėti, ar reikia kalbėti taip pat apie auksinės aušros e, terorizmą Graikijoje. E, ir taip pat religinis išpulis prieš e, e, kitaip mąstančius Europoje. Dėkui ir ačiū, kad laikėtės e, pasisakymui skirto laiko. E, dabar žodis Terezai. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad e, prelegentai puikiai atspindėjo padėties rimtumą. Bet pakankamai didelė dalis ES visuomenės nesuvokia tų uh, klausimus svarbos. Mums reikia galvoti apie skubaus reagavimo galimybės, e, ypatingai čia, Briuselėje, nepaisant to, kas pasakyta. E, mes kartais e, užmirštame terorizmo aukų teises vaikų, kurie nuo to kenčia moterų, kurios faktiškai tampa vergėmis, sekso vergėmis. Todėl e, kalbėdami apie kovą su terorizmu turime apie tai kalbėti praktiškai, ne vien tik tai e, bendrus e, saugumo ir laisvės dalykus. Pavyzdžiui, dėl keleivių duomenų PNR galbūt tai yra labai svarbus informacijos šaltinis Bet e, jeigu tinkamai nedirbsime čia, tuomet mes būsime kaltinami dėl to terorizmo apraiškų. Ponas Radės. E, gerbiami e, svečiai kolegos, girdėjome labai didelį strūpnimą keliančią informaciją. E, pirmiausia, dėl europiečių dalyvavimo veiksmuose Sirijoje. Praeitą savaitę girdėjome e, daug informacijos apie Bulgariją. E, ji naudojama kaip tranzito šalis. Taip pat matome, kad yra net ir Bulgarijos piliečių, kurie išvyko kovoti į Siriją. Tai labai didelį susirūpinimą keltis dalykas. E, tarp, Turki, tarp Bulgarijos ir e, konflikto zonos yra tik tai Turkija. Mums e, reikėtų konkrečios informacijos apie tuos Bulgarijos piliečius, kurie dalyvauja teroristinėse grupėse. Taip pat galbūt turima informacijos apie mm, Bulgarijos piliečius, kurie padeda tokioms grupėms. Ir ar turite uh, informacijos apie e, bus apie Bulgarijoje veikiančias teroristų apmokymo stovyklas. Pone Ruiz. No. I've got just the... I'm so sorry. I, I, you know. Uh, labai atsiprašau. Uh Turbūt suprantate, kas atsitiko. Atėjo tas baisusis momentas, kai nesugebu ištarti jūsų pavardės ir net nebandysiu, nes nenoriu suklysti. Tikrai nereikia atsiprašinėti, ponė pirmininkė. E, Svarbiausias dalykas, kurio neturėtume pamiršti, yra tikrovė, kuri yra susijusi su fanatizmu. Žmonės, kurie užsiima terorizmu, bando paveikti kitus žmonės, e, juos pakeisti. E, labai svarbu e, suprasti sąsąją tarp saugumo ir viešojo gėrio. Nereikia užmiršti interneto vaidmens. Kažkaip Europos Sąjungoje turėtume susijęti laisvę su viešoju gėriu. Mes turėtume ieškoti būdų kovoti su šia problema nuosekliai. Nes tikroji problema yra susiję, susijusi su žmonių dvasia. Iš vienos pusės e, turime tikrovę, protą iš kitos dvasę. E, E, mums e, reikia tinkamai panaudoti turimas priemonės. E, dehumanizuojantis totalitarinis terorizmo požiūris yra tikroji grėsmė mums Europoje. Kai kada teroristų žinia yra labai įtikinanti ir galinga ir mes nepakankamai dirbame su savo bendruomenėmis E, turime remtis humanistiniu požiūriu, kad užtikrintume normalų gyvenimą mūsų bendruomenėms. E, būtent tai turime užtikrinti savo žmonėms. Ir yra e, labai svarbu, kad mes pereitume savo mąstymę nuo kardo link dvasios. Pirmininkas labai atsiprašau už tai, kad nesugebėjau e, ištarti e, jūsų pavardės. E, kai kurie e, norėjo kalbėti jau išvyko, suteiksiu žodį ponui Lenar. Dėkoju pirmininkė, prelegentai ir kolegos jau e, išdėsė labai svarbių minčių, apsiribosiu dviem konkrečiais klausimams. E, Ponui Weinreit, jūs kalbėjote apie tuos keliautojus ir informacinius e, ryšių pareigūnus, kurie dirba jūsų institucijoje, ką mes galėtume padaryti, kad valstybės narės aktyviau pasinaudotų jūsų galimybėmis, kaip jas e, paskatinti ir e, kaip reikėtų įtikinti JAV taip pat pasinaudoti tą Focal Point Travelers sistemą. Dėkui ir e, ponės Argentinė bus paskutinė pasisakančioji. Pirmininkė, tikrai man garbė, kad paskutinė turiu galimybę pasakyti. E, prieš e, porą mėnesių Niderlanduose E, e, keturios šeimas buvo įtartas, kad jos ketina su vaikais išvykti į Siriją. Tada vaikai e, buvo paimti, tėvai suimti, areštuoti, po to paaiškėjo, kad nieko panašaus nebuvo ketinama, vėl e, tie tėvai buvo paleisti ir galėjo vėl būti draugės su vaikais. Ir tai aiškiai pademonstruoja, kas gali atsitikti, jeigu netinkamai surinksite visus faktus ir e, netinkamai interpretuosite įrodymus e, ir remsitės vien instinktais. Ir be abejo, kada į reikalą įtraukiami vaikai, e, tai viskas dar, dar, dar labiau baisiai atrodo. E, buvo kalbama apie terorizmą ir migracijos pasaulį ir tie du dalykai regis yra artimai susiję. Bet e, aš norėčiau paklausti, ar neatidžiau mes turėtume kontroliuoti tai, ką sakome. Nes e, jeigu netik, ne, netiksliai ar neatsargiai naudosime formuluotės, tai tada e, gali išeiti taip, kad e, besiriment tokiu laisvu pagrindu vaikai gali būti atskirti nuo tėvų ir tai gali padaryti žalos visuomeniai. Dėkoju e, visiems, kurie klausė, be jokios abejonės jūs turite pakankamai patirties, kad galėtumėte ilgiau kalbėti. Čia turime puikią galimybę pasinaudoti prelegentais, kurie taip pat e, yra labai profesionalus ir e, patyrę. Aš kreipiuosi dabar į juos e, ir noriu dar kartą pasakyti, kad kai svarstysime vidaus saugumo strategiją ir kitus klausimus, vėl jūs ketiname kviesti pas mus. Pradėsiu suteikdama žodį ponui Žilde Kerkov. Prašau. Meni, meni. Labai ačiū, buvo daugybė gerų klausimų išsakyta ir pabandysiu atsakyti į juos. Jeigu matysite, kad kalbu per ilgai, tai atimkite iš manęs mikrofoną. Klausimas dėl socialinės žiniasklaidos ir kodavimo. Taip. E, e, Facebookas, Twitteris suvaidino tokį amplifikatoriaus vaidmenį e, ir mes turime apie tai pagalvoti. Komisija labai įdomu buvo surengusi pirmąjį sutikimą su pagrindiniais veikėjais internete, Facebook'u, Twitter'u, e, YouTube atstovais ir buvo įdomu pasižiūrėti į tai, ką jie jau daro ir ką mes kartu galėtume dar padaryti. E, bandoma priemonės patvirtinti ir manau, kad tai geras pirmas žingsnis. Kita vertus, tos bendrovės nori išlaikyti e, rinkos dalį Europoje ir galvoja, koks yra poveikis naudano paskeltos informacijos e, bando e, nacionalinės saugumo agentūros kitų organizacijų interesus atsižvelgti ir galvoja apie tam tikrus kodavimo tam tikras priemonės. E, taip, mes suprantame, kad reikia apsaugoti privatumą, bet kai tyriami nusikaltimai, nemanau, kad e, reikėtų užkirsti kelią viešosios valdžios institucijoms e, pasinaudoti informaciją. Tyriamosios institucijos leidus teisėjai turėtų turėti teisę gauti informaciją. Kitas klausimas yra sparta. Mūsų sistema nepakankamai lanksti, pernelyg e, ilgai užtrunka, kol e, teisinė pagalba suteikiama organizu, kovant su organizuotu nusikalstamu. Taip pat galbūt mes e, turime pagalvoti, ar nereikia atnaujinti Budapešto e, konvencijos. Ana Gomeš kalbėjo apie iššūkius aš negaliu atsakyti apie tai dėl to, kad aš e, nesu susipažinęs su naujausia žvalgybos informacija, bet e, taip tai yra labai svarbus dalykas. Europa nenori veikti vienašališkai ir manau, kad ne vienas negali sauliaisti e, laikyti paslaptyje tam tikrus dalykus. Geras klausimas, kuris siejasi su klausimu apie Europolą. Kaip galime įtikinti e, žvalgybos bendruomenę naudotis egzistuojančiomis priemonėmis? Pavyzdžiui, priemonėmis, kurias e, turi Europolas, Robas apie tai pakalbės, yra tam tikri filtrai, sistemos, kurios e, žvalgybos organizacijas gali apsaugoti nuo jautros informacijos paplitimo, nutekinimo. Ir Manau, kad bent jau e, Dėl, dėl, dėl pilietybės manau, kad e, yra įmanomas tas dalykas, bet tada e, žmogus išvyksta į kitą šalį. Jeigu kalbėsime apie belgą, iš kurio atimta pilietybė, tada problema yra perkeliama į Maroką ir reikia kalbėti apie tai. Teroristinės veiklos finansavimas negalėjau sustikti su ponu Balzaniu, nes buvau išvykęs vakar. E, manau, kad Europoje nėra finansavimo problemos, nes pakankamai pigiai gali nuvykti už Turkiją, parduoti automobilį ir gali nusipirkti bilietą. Bet kas už organizacijų ten slepiasi? Daug pinigų atkeliavo iš Persijos įlankos valstybės ir taip pat e, prievartavimo būdų gaunamos lėšos, e, naftos kontrabanda, išpirkos už pagrobtus žmonės e, ir panašiai. 10-15 procentų moterų iš tų visų išvykusių yra, tai yra naujas reiškinys, nebūtinai jos yra kovotojos Čekija ir Bulgarija kaip tranzito šalis tam tikra prasme taip, nes per Bulgariją galima nuvykti Bulgariją automobiliu, į Turkiją per Bulgariją automobiliu, dėl Čekijos aš neturiu informacijos. Manau, nebūtų teisinga sakyti, kad ES galvoja tik apie saugumo elementus Savo priemonėse reikia e, pagirti e, komisiją Cecilija Malstrom už darbą per pastarus metus e, siekiant įtraukti pilietinę visuomenę į prevencinės priemonės ir tam yra skiriamos lėšos veiklai už es ribų, taigi ne vien apie saugumo priemonės galvojama. Kas daroma papildomai prie saugumo priemonių integracija, švietimas, europietiškas islamas, ne islamas Europoje turi imtis iniciatyvos, apie tai kalbėjo vienos iš valstybių narių buvęs prezidentas. Deradikalizavimas, ponas Sipel sąja, kad mums nesiseka šioje srityje. Reikia iš tikrųjų daugiau dirbti, bet negalima sakyti, kad visiškai nieko nepasiekė padaryti. Mes turime e, kurti mechanizmus, išbandyti ir Sirijos e, piliečiams jau yra kai kas siūlo, pavyzdžiui, grįžti ir nebūti teisiamiems. E, iš Sirijos tiksliau grįžtantiems žmonėms tai tokiu būdu siekiama juos vėl integruoti. Nesakau, kad nieko mes nepasiekime. Dėl Prancūzijos naujausios politikos tai yra pagrysta radikalizacijos tinklo veikla, bandoma pasitelkti kitų šalių patirtį, sėkmės, nesėkmės. E, Manuel Vals ir kiti parengė gana rimtas svarias priemonės visai nesėkmės seniai, taip pat yra Junktinė karalystėje taikoma tam tikra programa ir šiek tiek pažangos nesame pasiekę. 2, 3, e, kiek yra e, tų kovotojų vykstančių į užsienį, aš sakau apie 3 tūkstančius, bet skaičiai netie gal e, ir ne pats svarbiausias dalykas. Mes neprašome dar daugiau duomenų, labai daug duomenų ar teisės aktų. Mes bandome kaip galima geriau pasinaudoti egzistuojančią priemonę Šengeno informacijos sistemą Europolu, Eurojustu, Interpolu. Kalbame ne tik apie daugiau, išskyrus dėl keliaivių duomenų įrašų. Aš esu tikras, kad tikrai mums tos informacijos reikia. Dėl kodavimo Aš nežinau, reikia teisės aktų, gal, aktų galbūt e, taip, gal tai būtų gera mintis. Valstybės narės nenori, kad būtų keičiamas pagrindų sprendimas, e, kad būtų galima įgyventi rezoliuciją 2178. E, ji yra pagrįsta Hartijos 7 e, straipsnių. Kiekviena valstybė narė pagal baudžiamąją teisę privalo įrašyti nuostatas dėl tų asmenų, kurie vyksta į užsienį ir apmokomi teroristų stovyklose. Ar reikia pagalvoti, ar kolektyviai tai daryti, ar atskirai dėkti teisės e, priemonės. Aš už kolektyvinį atsaką e, Europolas ir Eurojustas tuo metu turėtų bendrą atspirties tašką ir tai pasiūstų labai stiprų signalą visoms valstybėms narėms. Taip pat reikėtų įtraukti ir teisingumo teismą. Daugelis valstybių narių patiria spaudimą, jos galvoja, kad tai užtruks kokius trejus metus, e, dėl to nelabai nori, nori to imtis, bet e, Eurojustas e, taip pat apie tai kalbėjo. Pirmininkas. Aš džis galvoju, kad galėtumėte atsakyti visus klausimus, bet labai atsiprašau ir norėčiau, kad jau baigtumėte, galite grįžti dar daug kartų pas mus. Ačiū, kad jau pristatėte savo prioritetus. E, Robai, dabar suteiksiu uh, jums žodį, prašom. Ačiū. Aš uh, noriu pasakyti štai, ką iš tikrųjų nepakanka kovoti vien tik tais su terorizmu, reikia kovoti ir su kitais sunkiais nusikaltimais, taip pat ir kibernetiniais nusikaltimais. Uh, Ir tai yra labai plati tema, kur teisės akto, aktų kuriai gali nubrėžti ribą tarp saugumo ir e, pagrindinių teisių gynimo. Į šį klausimą reikia atsakyti. Taip pat e, tai svarbus klausimas įgyvendinant skaitmeninę darbo atvarkę. E, Taigi reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp e, teisės saugos ir pagrindinių teisų ir laisvių užtikrinimo. E, užsienio kovotojai e, vyksta ir iš Saudo Arabijos, iš kitų šalių. Kalbėdami apie Europos Sąjungą, mes kuriame europinius instrumentus ir e, reikėtų sukurtus instrumentus tinkamai visų pajėgumų panaudoti. Ponas Lopes Aguilar kalbėjo apie uh, smurtinį ekstremizmą Europos Sąjungoje. Yra ekstremaliųjų kairiųjų ir ekstremaliųjų dešiniųjų, kurie žmonės siekia e, pritraukti Mes turėtumėm kovoti su visomis terorizmo apraiškomis. Jūs esate visiškai teisus. E, užsienio kovotojų problema yra žymiai platesnė. Ji nebūtinai susijusi su religija, ji susijusi ir su radikalėjimu. E, dažnai e, jaunuoliai neturi jokios religinės motivacijos, taigi jūsų ši pastaba buvo teisinga. Taip pat e, dažnai e, kovotojai yra e, skatinami išvykti į Siriją ir Iraką, taip pat ir interneto pagalba. Dabar atsakysiu į pono Lenar klausimą. Taip, mes stebime, kaip valstybės narės dalyvauja gyvendindamos šį projektą, kaip jos dalinasi žvalgybinė informacija. Kai kurios valstybės narės dėl įvairių priežasčių informacija keičiasi ir tarpusavyje. Uh, Pavyzdžiui, apie įtariamuosius. Mes norėtumėm, kad ir JAV prisijungtų. Taip pat buvo sakyta, kad reikia paspartinti informacinius mainus. Aš manau, kad tai tikrai labai svarbu. Valstybės narės dalinasi e, informaciją per SI sistemą apie keliaujančius įtariamuosius, bet e, Man atrodo, kad vis dėlto mūsų sistemos užtikrina e, geresnę duomenų apsaugą negu kad SIS. Tai aš nelabai suprantu, kodėl informacija yra keičiamasi per šiandieną informacinę sistemą. Dabar mes apie tai diskutuojame ir su valstybėmis narėmis. Na ir galiausiai buvo teirautas, kokių teisėkuros instrumentų reikia Europolui. Reikia E, reglamento, kurio pagalba mes galėtumėm tinkamai vykdyti savo veiklą. E, Lybė komitetas yra pateikęs ir e, pranešimą apie Europolo reglamentą. Mes tikrai tikimės gero reglamento. Mums būtina bendradarbiauti su privataus sektoriaus įmonėmis. Mums reikia modernių informacijos tvarkymo pajėgumų tam, kad galėtumėm tinkamai dirbti savo darbą. Ačiū. Dėkoju. Jūs atsakėte tiek daug klausimų per tokį trumpą laiką. Paminėjote ir Europolo reglamentą. Iš tikrųjų apie tai vyksta diskusijos. Ačiū už jūsų atsakymus. Be abejo, jūs pas mus dar sugrįžtate, taigi galėsime iš jūsų išgirsti ir daugiau informacijos. Dabar suteiksiu žodį poniai Koniks, Eurojusto pirmininkiai. Prašom, atsakykite jums skirtus klausimus. pirmininkas e, dar kartą dėkoja vertėjams už tai, kad jie antrą kartą šiandien dirba ilgiau negu kad buvo numatyta. Pane e, Koniks, taip, aš pritariu tam, kad e, mums reikia ir tradicinio atsako. ES turėtų bendradarbiauti ir su ES nepriklausančiomis šalimis. ES bendradarbiavimas jau vyksta. Taip pat mes bendradarbiavame ir su kitomis šalimis. Ypač tą pasakyčiau apie bendradarbiavimą per pastaruosius dešimt metų. Yra sukurtas kovos su terorizmu tinklas, bet to nepakanka. Yra Europos arešto orderis, išdavimo orderis. E, jie taikomi pagal teisės aktus. Yra būriamos bendros tyrimų komandos ir jos irgi puikiai veikia. E, naudojamas abipusės pagalbos instrumentais. Yra, kaip jau sakiau, kuriamos bendros tyrimų komandos, kurios mums e, padeda paspartinti darbus. Žil ir Rob e, kalbėjo ir apie elektroninių įrodymų projektą. Iš tikrųjų, jis turėtų irgi būti gyventinamas pagal ES teisės aktus. Labai pritarčiau poniai Sipel. Iš tikrųjų, uh, Mes neturime reaguoti pernelyg emocingai, mes turėtumėm e, rasti tinkamą pusiausvyrą tarp e, laisvo piliečių dėjimo, pilietinių teisių ir saugumo. Kai kuriuose valstybėse narėse jau vyksta reintegravimo e, socialinės programos jaunuoliams. Bet tai yra tik tais e, Lietkalnio viršūnė. Aišku, ne visais atvejais įmanoma reintegruoti. Mes e, neturime apsiriboti vien tik tais keliais atvejais. Aš manau, kad dabar e, reikėtų sutelkti dėmesį ties tais asmenimis, kurie e, vyksta į kitą šalį e, teroristinio akto įvykdymo tikslais. Kaip kad sakė ponas Lopes Agijar, iš tikrųjų reikia kalbėti apie žmonių nepasitenkinimą. Yra tokių žmonių, kurie nebežino, kaip toliau gyventi, jie yra nepatenkinti, jiems niekas nepatinka kai kurie žmonės tapo ir finansinės krizės aukomis ir būtent dėl to jie vyksta į Siriją. Jie mano, kad e, ten jų laukia šlovė. Ir Ir iš tikrųjų tam reikėtų skirti dėmesio. Na ir galiausiai E, jungtinės tautos e, rugsėjo mėnesį irgi sprendė užsienio kovotojų klausimą. Tai nėra kažkoks tai naujas reiškinys, bet buvo kalbėta, kad užsienio kovotojas tai yra toks asmo, kuris keliauja vedina, vedamas konkretaus tikslo kovoti arba įvykdyti kažkokį teroristinį išpolį. Rezoliucija yra pateikta apibrieštis Tai nėra e, e, naujas reiškinys, dar 2005 metais buvo užsienio kovotojų, kurie vyko į Iraką. Taigi mes žinome, kas yra tie užsienio kovotojai. Bet tai e, tuoj pat turės išeiti, kai kurie nariai taip pat palieka salę. Norėčiau kreiptis į ponę Marinakį. Norėčiau paprašyti kalbėti maždaug 3 minutės, nes po to jau vertėjai turės išeiti. Dėkoju trumpai. E, kolegos jau pasakė kai kurios dalykus dėl deradikalizavimo. Iš tiesų mes tokį terminą ES kontekste vartojame, nes kitos šalys E, siekia eksportuoti savo metodus ir mes nepritarėme tokiam požiūriui, mes bandome e, parengti projektus, kurie užtikrintų tam tikrą nusaibės jausmą vietos bendruomenėse, taip pat politinę lyderystę pasitelkėme, mes siekėme bendrauti ir su pilietinė visuomenė šalyse. ir su išeiviais iš atitinkamų šalių gyvenančių Europos Sąjungoje. Taip pat dirbame su vietos bendruomenė, įtraukėme pilietinę visuomenę. Pritariu poniai Sargentinį, iš tikrųjų neturėtume kartu su terorizmu minėti migracijos, tai yra labai svarbus aspektas ir mes kiekvieną kartą apie tai kalbame, mes turime į konkretesnės migracijos sėti žiūrėti, reikia minėti socialinius aspektus, kuriuos reikia traukti į mūsų išorės politiką, kai vyksta diskusijos aukščiausiojų lygmenių. Taip pat elementai susijęs su kovotojais vykstančiais į užsienį turi taip pat atitinkamai būti apibrieštas dėl finansavimo, organizuotas nusikalstamumas, grobimas žmonių, uh, Tai yra vienas dalykas, bet dabar yra tarptautinis judėjimas, kuriuo siekiame e, suvaldyti šį procesą. Mes Bahreine e, lapkričio 9 dieną dalyvausime sustikime, aptarsime šią problemą, taip pat dvi šalių pagrindų dirbsime su Persų įlankos valstybėmis ir kitomis regiono šalimis. Mūsų nuomonė reikia jos turėtų daugiau prisidėti. Aš mielai ateityje e, grįšiu, pakalbėsiu konkrečiau apie kurias sitis. Dabar ponui Galcerano ir e, Soreka e, suteikiu po vieną minutę, nes vertai tikrai jau turės taip pat išeiti. Ačiū. 30 sekundžių tam, kad atsakyčiau į panios Sargentinį klausimą. Tai visiškai nepritariu tam, kad migracija ir terorizmas yra tas pats. Tai tikrai taip nėra. Aš e, turiu patirties kovos su terorizmo srityje. E, po 2011 metų į Lampedūzą atvyko daugiau kaip 50 tūkstančių asmenų. Tarp jų buvo tik vienas asmuo, kuris priklausė e, Al-Qaedai. Tik tai porą asmenų mes išsintėme atgal e, dėl e, radikalių pažiūrų, bet tikrai galiu pasakyti, migracija visiškai nėra tas pats, kas terorizmas. Bet aišku, mes negalime atmesti galimybės, kad teroristai naudosis neteisėtų migrantų uh, keliais, bandydami atvykti į Europos Sąjungą. Uh, Ponas Sorega, porą pastebėjimų, ponė Ernst, dėl pagrindės priežastis radikalizavimo uh, vaidmuo. Reikia dirbti su plėtinė visuomenė vietos, bendruomenėmis miestais. Uh, daug iniciatyvų yra, daug veikėjų. Manau, kad mes turėtume uh, E, taip pat grįžti ir pakalbėti apie, pavyzdžiui, Irano vaidmenį. Buvo klausima apie keliaivių duomenų įrašus, apie pagrindų sprendimą ir terorizmo apibrėžimą. Mes e, komisijoje, manome, turėtume paklausti pirmiausiai valstybių narių, kaip įgyvendamas sprendimas, paskui atidžiai viską vertinti ir tik e, po to galvoti apie teisės aktą, kuris būtų didesnio vaizdo dalis. Uh, Dėkoju kolegoms, dėkoju visiems, kurie e, buvote iki pabaigos. E, e, su trimis komisijos nariais dirbsime dėl šių klausimų ir mes su jais kalbėsime. Labai dėkoju svečiams, juos skubinome, bet mums labai svarbios jos, jūsų sukauptos žinios. Mes Kalbėdami apie vidaus saugumo strategiją, vėl kalbėsime su jumis taip pat apie pagrindinės teisės skirtingose srityse, kai dirbsime savo kadencijos metu. Su, pakvietėme juos visus, kad nariai, ypač nauji nariai, galėtų jūs matyti, žinoti, e, kad gali kreiptis į jūs. Atsiprašau, kad skubėjome, bet šiaip padirbėjome labai gerai. Ačiū už kantrybę ir ačiū, kad atsakėte į narių klausimus. Dar kartą dėkuoju visiems.